Pirmas klausimas, apie kurio balsuosime, yra finansų ir ekonominės krizės poveikis žmogaus teisėms. Pranešėja yra ponia Vaiderė. Pone Vaiderė, ar norėtumėte žodį? Taip, kol visi renkasi į salę, norėčiau pasakyti, tarti kelius žodžius jums leidus. Džiaugiuosi ir dėkoju puikiu bendradarbiavimu su visais, kurie prisidėjo. Uh, Šis dokumentas yra apie labai naujovišką klausimą ir man buvo labai smagu dirbti su šio pranešimu. Yra pateikta 124 pakeitimai, tai rodo, kad pranešimas iš tikrųjų susilaukė dėlio susidomėjimo tarp visų kolegų. Visi pakeitimai patobulino pradinį pranešimo tekstą, todėl noriu pasinaudoti progą ir iš viso širdies padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, ponui Martin, poniai Šakiai, Rui Tavariš, Marie Kristin Veržan ir Šalsi Tano, kurių indėlis irgi buvo labai didelis ir dabar pranešimas yra tikrai geresnis negu iš pat pradžių. Norėčiau padėkoti ir plėtros komitetui jų dauguma dalykų, kurie, kuriuose iškėlė, jau buvo kolegų pakeitimuose. Ir čia puikia proga taip pat padėkoti ir poniai Bobės, ir ponui Opačič už pagalbą. Pagrindinis pranešimo tikslas buvo rasti konkrečius sprendimus didžiausiams žmogus teisų problemams. Esu tikra, kad rezultatas bus naudingas ir prisidės prie to, kad būtų pagerinta žmogus teisų padėtis pasaulyje. Taigi dėkoju kolegoms, dėkoju už bendradarbiavimą. Ačiū. Dabar pradėsime balsuoti. 58 už prieš susilaiko atmesta. 59 už prieš susilaiko priimta. 60 už prieš susilaiko priimta. 61 už prieš susilaiko atmesta. 62 už prieš susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 30, 63 už, prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 66 už, prieš susilaiko priimta. 96 už, prieš susilaiko atmesta. 70 už prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta. 73 už prieš susilaiko atmesta. 94 už prieš susilaiko priimta. 75 už prieš susilaiko atmesta. 76 už, prieš susilaiko atmesta. 77 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 27 už, prieš susilaiko. Nelabai aišku, ar tikrai. Atmesta. 80 už, prieš, susilaiko, atmestas. 81 už, prieš, susilaiko, atmesta. 82 už, prieš, susilaiko, priimtas. Žodinis pakeitimas numeris 1 už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas priimtas. Dabar periname prie šešto kompromiso už, prieš sulaiko priimtas. 88 už, prieš susilaiko atmesta. Žodinis pakeitimas antrasis už, prieš susilaiko priimtas. 89 už, prieš susilaiko atmestas. 90 už, prieš susilaiko atmestas. 91 už, prieš susilaiko atmestas. 92 už, prieš susilaiko atmestas. 93 už, prieš susilaiko atmestas. 94 už, prieš susilaiko atmestas. 95 už, prieš susilaiko priimtas. 96 už, prieš susilaiko priimtas. 97 už, prieš susilaiko priimtas. 98 už, prieš susilaiko atmestas. 99 už, prieš susilaiko priimtas. Šimtasis už, prieš susilaiko atmestas. Šimtas pirmas už, prieš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 Atsiprašau, neturiu savo kortelės ir balsuoju kaip socialistai, reiškia šiuo atveju už. Mes nepažįstame socialistų grupės, pažįstam tokių Europos grupę. Priimta 29 už, 28 prieš, 102 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 102, 103 už, atrodo, už savo balsavimą. Dabar 104 už, prieš, susilaiko, atmesta. 105 už, prieš, susilaiko, priimta. 106 už, prieš, susilaiko, atmesta. 107 už, prieš, susilaiko, priimta. 108 už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta, bet neaišku, patikrinkime. 108 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 22 už, 42 prieš atmestą. 109 už, prieš, susilaiko priimtas. 110 už, prieš, susilaiko priimtas. 111 už, prieš, susilaiko priimtas. 112 už, prieš, susilaiko atmestas. 113 už, prieš, susilaiko atmestas. 114 už, prieš susilaiko priimtas. 115 už, prieš susilaiko priimtas. Šimtas penkioliktas balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 115 pakeitimas čia buvo. Baigiame balsuoti. 26 už, 35 prieš atmesta, 116 už, prieš susilaiko atmesta, 117 už, prieš susilaiko priimtas, 118 už, prieš susilaiko Atmestas. Septintas kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. 119, 120 už. Prieš. Priimtas. 122 už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. 123 ir 124 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 9 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 10 už prieš susilaiko priimtas. 11 už, prieš susilaiko atmestas. 8 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Dabar 15 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 19 už, prieš susilaiko atmestas. 20 už, prieš susilaiko priimtas, 21 už, prieš susilaiko priimtas, 22 už, prieš susilaiko atmestas, 23 už, prieš susilaiko priimtas, 9 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, 28 už, prieš susilaiko atmestas, 29 už, prieš susilaiko priimtas. 30 už, prieš, susilaiko, atmestas. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 32 už, prieš, susilaiko, priimtas. Baigiame balsuoti. Trisdešimt dvidešimt devyni priimta. Taip ir maniau, sako pirmininkas. 33 už, prieš, susilaikom. Vėl panašiai, dar kartą balsuojam elektroniniu balsu, būdu. Yes, yes.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 PPA, there's one too many. Oh, no, it's okay now. Okay? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Matot, koks svarbus ankstesnio pirmininko balsas, viskas pasikeičia iš esmės. 33 atmestas, 34 už, prieš, susilaiko, priimtas. Baigiame balsuoti. 32 už, 34 prieš atmestą. 35 už, prieš, susilaiko priimtas. 36 už, prieš, susilaiko atmestas. 37 už, prieš, susilaiko priimtas. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Dabar einam prie 41-42 pakeitimo už, prieš, susilaiko priimtas priimta. Baigiame balsuoti. Trisdešimt keturi už, trisdešimt prieš priimta. Čia buvo 41, 42 pakeitimas. 43 už, 44 už, prieš susilaiko priimtas. 45 už, prieš susilaiko atmestas. 46 už, prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 49 už, prieš susilaiko atmestas priimtas. 50 už, prieš, susilaiko, atmestas. 51 už, prieš, susilaiko, priimtas. 52 už, prieš, susilaiko, atmestas. 53 už, prieš, susilaiko, priimtas. 54 už, prieš, susilaiko, atmestas. 55 už, prieš susilaiko priimtas. 56 už, prieš susilaiko priimtas. 57 už, prieš susilaiko priimtas. Pirmas už, prieš susilaiko priimtas. Antras už, prieš susilaiko priimtas. Trečias už, prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmestas. Penktas už, prieš, susilaiko, priimtas. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimtas. Septintas už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntas už, prieš, susilaiko. Dar kartą, kas už aštuntą? Prieš, Patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 31-35 atmesta. Deve pirmas už, prieš, susilaiko. Atmestas deve du už, prieš, susilaiko. Priimtas. DV3 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Čia kažkaip per vidurį labai vangiai balsuoja. Baigiame balsuoti. 21.46 atmesta. Ketvirtas dėvė už, prieš, susilaiko, priimta. 95 už, prieš, susilaiko atmesta. 96 už, prieš, susilaiko atmesta. 97 už, prieš, susilaiko atmesta. 98 prieš, susilaiko atmesta. Priimta. Devintas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko atmesta atmesta. 11 už, prieš, susilaiko, priimtas. 12 už, prieš. Irgi reikia patikrinti, nes neaišku. 9.12 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 34-33 priimta. 9-13 už, prieš, susilaiko atmesta. 9-14 už, prieš, susilaiko atmestas. 9-15 už, prieš, susilaiko atmestas. 16 už, prieš, susilaiko atmestas priimtas, 17 už, prieš susilaiko priimtas, 18 už, prieš susilaiko priimtas, 19 už, prieš susilaiko neaišku. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. 25-41 atmesta. 20, nuo 20 iki 25, nuo 20 iki 25 balsuojame kartu, kas už. Nuo 20 iki 25 pakeitimo kartu. Tada atskirai 20 už, prieš, susilaiko, atmestas. 21 už, prieš susilaiko atmestas. 22 už, prieš susilaiko atmestas. 23 už, prieš susilaiko atmestas. 24 už, prieš susilaiko tikriausiai priimta. 25 už, prieš susilaiko atmestas. Dabar elektroniniu būdu balsuosime. Baigiame balsuoti. 47 už, 3 prieš, 17, 17 susilaiko, pranešimo projektas priimtas. Nuširdžiai sveikiname ponę Vaiderę dabar. Perėsime prie Kroatijos pažangos ataskaitos. Libor Rauček yra pranešėjas. Gal norite dar tarti žodį? Ar iš karto prasidės teismas? Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko atmestas. Septintas. Už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtas. Už, prieš, susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dešimtą elektroniškai. Baigiame balsuoti. 34-26 patvirtintas. 11. Už, prieš, susilaiko patvirtintas. 12 ir 13 už, prieš, susilaiko atmestas. 14. Už, prieš, susilaiko patvirtintas. 16. Už, prieš, susilaiko patvirtinta 17 už, prieš susilaiko priimtas. E, pranešė pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 27 Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Dėl žodžių pateikto pakeitimo, dėl antro kompromiso, aš perskaitysiu jų. Perskaitysiu jų, prašom, ES vardu, prašom parengti Europos stebėsenos mechanizmą. Ir toks stebėsenos mechanizmas turi užtikrinti patvirtintų priemonių tvarumą, kovojant su korupcija ir pabrėžiama, kad tokia priemonė pirmiausia yra naudinga Kroatijos piliečiams ir Kroatijos institucijos turi toliau vykdyti reformas. Taigi toks tekstas ir norėčiau paaiškinti, kodėl pateikiau kaip žodžiu. Jis nėra įtrauktas į antrą kompromisą, nors tai buvo manoma, tačiau iš tikrųjų ne. Taigi e, turiu teisę prašyti, kad už mano pasiūlytą pakeitimą būtų balsuojama. Ačiū. Pranešėjai žodis. Pirmininkė, aš griežtai prieštarauju, stebė, kad būtų įvesta stebėjimo priemonė po Liepos pirmos dienos. Tai ne tik mano, bet ir šešėlinių pranešėjų nuomonė. Tačiau jeigu ponė Makovėjai prašo, kad už tai būtų balsuojama, prašome. Sutinku. Pirmininkė, atsiprašau. Aš gerbiu mūsų ir mūsų kolegų iniciatyvos teisę, tačiau vakar e, ponė Makovei nebuvo pritarta, o dabar jis tengiasi iš naujo e, pradėti tą patį pateikusi pakeitimą žodžiu ir nesiūlyčiau eiti šiuo keliu. Manau, kad e, nepaisant to, ką pasakė pranešėjas, turėtume nekreipti dėmesio į šį žodžių patiktą pakeitimą, priešingų atveju viskas gali tęstis be galo. Taigi, teigiate, kad prieštaraujate tam. Tik sakiau, kad geriau būtų taip nedaryti. Aš tik noriu perspėti, nes jeigu pradėsime dirbti taip, tai mūsų diskusijos nesibaigs. Pone Makovei, jeigu vienas narys sako, kad negalime balsuoti, vadinasi, negalime, tokios yra taisyklės. Tačiau oficialaus prieštaravimo nepareikšta, taigi balsuosime Ponas Salafranka. Pirmas pirmininkė, labai svarbu, kad išsiaiškintumėm procedūrinį klausimą. Ir čia kalbu ne apie tai, kad komiteto vienas narys e, priešinasi žodiniam pakeitimui. Paprastai šiame komitete nesilaikoma plenarinės sesijos griežtų taisyklių ir paprastai leidžiama visai kom, visam komitetui pasakyti savo nuomonę bet mums reikia tam tikros tvarkos, kaip, kaip elgtis tokiais atvejais, kaip šiuo atveju, kaip ponios Makovei pakeitimas. Mano nuomonė yra, kad kompromisas yra ne, nesuderintas, nesuderinamas su ponios Makovei pakeitimu, bet jeigu jinai sako, kad galime balsuoti, galime balsuoti. Bet didžioji dauguma balsos prieš, nes tai netitinka kompromiso. Ačiū, pirmininkė. Äh, Salafranca, das ist exakt das, was ich vorgeschlagen habe. Būtent tai ir norėjau pasiūlyti, ponė Salafranka. Ir jeigu oficialiai pasiūlymai ne, balsuoti neprieštaraujama, tai balsuokime. Kas už ponios Makovėjai pateiktą pakeitimą žodžių? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Puiku, balsuokime dėl 26 pakeitimo. Už, prieš, susilaiko patvirtintas. 28 už, prieš, susilaiko. Socialistai, ne, atmestas. 29 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 30 už, prieš susilaiko patvirtintas. 31 už, prieš susilaiko patvirtintas. 32 už, prieš susilaiko atmestas. 33 už, prieš susilaiko atmestas. 34 už, prieš susilaiko priimtas. 35 už, prieš susilaiko priimtas. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 39 už, prieš susilaiko patvirtintas. 40 už, prieš susilaiko priimtas. 41 už, prieš susilaiko priimtas. 42 už, prieš susilaiko priimtas. 43 už, prieš susilaiko atmestas. 44, 45 ir 46 už prieš susilaiko priimtas. 47 už prieš susilaiko priimtas. 48 už prieš susilaiko atmestas. 49 už prieš susilaiko. Manau, kad priimtas, bet pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. 37, 27 patvirtintas. Toliau ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Penktas kompromisas už prieš susilaikė patvirtintas. 56 pakeitimas. Antra dalis už Taip, antroji dalis, antros daly, dalis atkrenta, nes buvo patvirtintas kompromisas. 56. An, už antrąją dalį balsuojame, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 55. Už prieš susilaiko atmestas. 60 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 61 už, prieš, susilaiko. Neaišku. Manau, kad priimtas, bet pasitikrinkime. Šešiasdešimt pirmas. Balsuojame dėl šešiasdešimt pirmo. Baigėme balsuoti. patvirtintas 33. 62 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Už antrą pakeitimą balsuojame, kas už, prieš susilaiko priimtas. Balsuojame už visą dokumentą, kas už, balsuojame elektroniškai. Baigiame balsavimą. Patvirtintas 60 taip, 2 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Jetzt wollen wir sehen, ob Herr Preda mit Island ähnlich erfolgreich ist. Dabar matysime, ar ponas Preda susilaus tokio pat pasisekimo Islandijos pranešimo klausimų. Ar pranešėjas nori ką nors pasakyti? Kompromisas vienas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko priimta. 19 už, prieš, susilaiko atmesta. 10 už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko. Liberalai nebalsuoja. Tad bandykime balsuoti iš naujo dėl trečiojo. Pastikrinkime. Dėl 28. Kas už? Prieš? Silaiko? Priimta. Trečias žodinis pakeitimas. Pasitikrinkime. Elektroniniu būdu. Šį kartą liberalai balsavo už. Balsavimas baigtas. 35 už 27 prieš priimta. Trečias žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš. Visuomet yra žodiniai pakeitimai traukiami į atspausdintą balsavimo sąrašą. Totally Deja, mes prieštaraujame, mes žalieji prieštaraujame šiam pakeitimui. Tuomet galime balsuoti dėl šeštojo pakeit... kompromiso, be žodinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Be žodinio pakeitimo. Dabar 38 už, prieš, susilaiko. Socialistai, kaip balsavo, pasitikrinkime elektroninį būdu. Dėl 32. Balsavimas baigtas. 35 už 27 prieš vieną susilaiko priimta. 39. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už. Antroji dalis atkrenta. Nes priimtas 38. Septintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Pirmas už prieš susilaiko priimta. Antrasis už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis už, prieš susilaiko priimta. Dabar baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 56 už 2 prieš. Niekas nesusilaikė. Priimta. Sveikiname. Pranešėjai. Mes esame numatę susitikimą, diskusiją su Jotkalnyjos spaudos atstovu. Iki to susitikimo penkių minučių pertrauką. President, Ambassadors. Pirmininkė, ambasadoriai, draugai, kolegos, norėčiau pristatyti Jotkalnyjos parlamento pirmininką, pona Kilbo Kapič. Džiaugiamės, kad atvykote į mūsų posėdį jau ne pirmą kartą esate su mumis. Prisiminiau 2006-uosius, kai prieš referendumą labai svarbių laikotarpių dalyvavote mūsų komiteto posėdėje. Jau e, dešimt metų praėjo. Tačiau tikrai prisimenate tuos įvykius, gal jūsų oponentams yra ne visai malonu juos prisiminti. Mes patvirtinome daug rekomendacijų dėl to, kokiu keliu geriausiai eiti šaliai ir Juotkalnyje, vakarų Balkanuose yra teigiamas pavyzdys, tai yra vienintelė šali, šalis, kuri derasi dėl narystės Europos Sąjungoje ir mes matome, kaip yra patvirtinami ir įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Ir matome, kokie yra juotkalnyjos pasiekimai ir jūsų šalis jais pelnytai gali didžiuotis metų pasiekimus e, reikia išlaikyti ir toliau tęsti darbą, taigi labai svarbu pasiekti dar daugiau rezultatų, kad būtų sustiprintas e, politinis savarankiškumas ir teismai, e, kad būtų labiau kovojama su korupcija, kad įvyktų tyrimai ir būtų baudžiami atsakingi už korupciją, taip pat reikalinga darbo rinkos lankstumą pasiekti ir taip pat sienų klausimas su kaimynai svarbus. Taigi, ačiū Jums, kad pasisakysite tais klausimais, o dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Kuka prieš pasisakant parlamento pirmininkui. Ačiū pirmininkė. Iš ties didelį garbė kalbėtis, kalbėti, kai dalyvauja parlamento pirmininkas. Noriu pasveikinti Jūs atvykusi į mūsų komiteto posėdį, kaip dalyvaudamas tarp parlamentinės delegacijos darbe. Galiu pasakyti, kad Europos integracijos darbo tvarkę vykdote rimtai ir atsakingai. Ir nors kartais diskusijos yra ilgos ir sudėtingos, mes vis tiek įstengėme patvirtinti bendrą pareiškimą ir tai reiškia, kad jų atkalnyjoje e, politinio dialogo kultūra egzistuoja ir tai yra ypač svarbu vakarų Balkanų regione. Taigi norėčiau paskatinti jūs, gerbiamasis parlamento pirmininkė, dirbti taip ir toliau. Ir norėčiau pabrėžti tai, ką sakėte jūs, pirmininkė, kad Juotkalnyje yra vienintelė šalis, kuri vykdo stojimo dėrybas ir manyčiau, kad labai svarbu e, plėstis ES šiame regione ir puiku, kad Juotkalnyje to siekia. Norėčiau ir pagirti Juotkalnyje bei pasakyti, kad jums tenka didžiulė atsakomybė nes mums reikia Balkanų valstybių pavyzdžių, gerų pavyzdžių. Ir Kroatija ir Juotkalnyje turėtų įgyvendinti kriterijus dėl Europos integracijos ir tuomet turėsime gerų pavyzdžių ir rimtų argumentų bendraudami su trečiosiomis šalimis. Neigiamų pastabų neturiu. Jūs puikiai patys suprantate, kur, kokios problemos yra. Ir mes pradėsime dėrybas dėl 23 ir 24 skyriaus, nes tai yra patys jautriausi klausimai visose šalyse, tačiau jie labai svarbus. Ir šis dėrybų būdas yra daug veiksmingesnės, jis turi mums padėti susitelkti ties pačiais svarbiausiais klausimais. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė Brok. Man didelį garbė dalyvauti čia. Aš dalyvavau posėdyje ir prieš mums e, išsikovant nepriklausomybę ir sakiau, kad labai svarbu, kad valstybė veiktų tinkamai ir dabar didžiuojuosi, kad mes einame tinkamą linkme ir tai bus pavyzdys visoms Balkanų valstybėms, kaip galima išspręsti pačius sunkiausius klausimus, kaip valstybės statusą ir kaip galima taikiai ir produktyviai dirbti. Juotkalnijos parlamente turėjau galimybę susitikti su keturiais ES pirmininkais, tai pirmini, buvusiu pirmininku Poteringu. Visą laiką mūsų susitikimai buvo labai emocingi, jis e, rėmė mūsų šalį ir visas Balkanų valstybės, taip pat ir Juotkalnyje, einančias integracijos keliu, taigi norėčiau jam nuoširdžiausiai padėkoti. O dabar e, pirmininkas Kuka, kuris dalyvauja mūsų parlamento komitete ir esame dirbę kelis kartus ir dėl 23 ir dėl 24 skyriaus. Tai yra patys svarbiausi skyriai e, juotkalnyjei. O dabar norėčiau pasakyti, kad e, parlamentas dirba veiksmingai. Mūsų parlamentas yra nedidelis, tačiau e, mes atliekame svarbų vaidmenį Jotkalnyjei integruojantis į ES. Jūs žinote, kokia yra mūsų valstybinė situacija. Ir dabar ir opozicija prieš, prieš išreiškia ir prieštaravimų dėl uh, Jotkalnijos integravimuose, o dabar mes dirbame kartu su opozicija. Parlamentas ketina e, pakeisti konstituciją, nepaisant to, kad ji buvo patvirtinta 2007-aisiais, praėjus vieneriems metams po nepriklausomybės, o dabar mes planuojame keisti konstituciją dar kartą dėl e, teismų ir dėl vis. Tai yra labai svarbus laikotarpis mums. Mums reikia surasti naujų modelių ir užtikrinti visišką teismų savarankiškumą ir tuo pačiu atskaitomybę. Ketiname, kad e, mūsų teismai būtų savarankiški kad visiškai pasinaudotų legitimumo principais ir mes e, dirbame šiuo klausimu ir per kitus kelis mėnesius planuojame pakeisti konstituciją, kad teismai būtų savarankiškesni ir atskaitingesni. E, Europos e, mūsų, mūsų parlamente vienas komitetas dirba tik tuo klausimu ir pasieksime rezultatų per kitus kelis mėnesius. Juotkalnyje turėtų įrodyti, kaip įmanoma tai pakeisti. Tai yra iššūkis mums, nes 23 ir 24 skyriai yra nelengvi ir be jokių išlygų mums reikia surasti pačius tinkamiausius modelius, kad teismai galėtų veikti dar geriau. Parlamentas e, parengė veiksmingą vykdomosios valdžios kontrolę. 24 sesijoje įvyko 26 klausimai ir vienas parlamentinis tyrimas. Parlamentinis tyrimas e, yra e, neįprasta procedūra ir jis susiję su kampanija į parlamento rinkimus. Po rinkimų vienas iš svarbiausių veikėjų ir dabar ministras pirmininkas, tai yra dėl jo vyko šis parlamentinis tyrimas. Kitaip sakant, mūsų darbas vyksta ir E, kampanijos laikotarpiu prieš rinkimus. Tai e, yra tokia praktika naujose demokratinėse valstybėse ir aš tikiuosi, kad mes ir kad mūsų parlamentas ir ateityje e, dirbs veiksmingai, planuojama rengti klausimus ir antikorupcinėme komitete ir kitose komitetuose ir norėčiau pabrėžti dar vieną svarbų posūkį. Mūsų parlamente mes turime naują komitetą, tai biudžeto komitetą, antikorupcijos komitetą ir Europos integracijos komitetą. Ir jam vadovauja pozicijos narys. Ir suprantate, kaip, koks svarbus yra biudžeto komitetas, bet e, taip pat koks svarbus e, kovos su korupcija komitetas ir Europos integracijos komitetai. Ir mes taip pat vertiname stojimo metu atliekamus darbus. Mes įtraukėme ir nevyriausybinės organizacijas į šį darbą. Ir vienas iš atstovų dirba plieno sektorija, mums labai svarbu su, suburti visą savo pajėgas. Ir svarbu, kad mūsų darbe dalyvautų e, visų organizacijų atstovai. Ir mes tengiamės įtraukti vis, visus, visas visuomenės grupės, siekdami įdėkti ES vertybės. Norėčiau pabrėžti dar vieną papildomą dalyką. Ir kitą kartą, e, kai kalbėsiu, galėsiu pasakyti, kad visos mūsų užduotys yra atliekamos dar veiksmingiau, kad įtraukta e, visa visuomenė. Mums svarbu, kad būtų teisės viršenybė ir atitinkama branda visuomenėje. Tai šis darbas niekada nesibaigęs, nesibaigė, bet mums svarbu, kad teisės viršinybė veiktų efektyviai šalyje. Siekdami juotkalnijos integracijos mes tikrai pasieksime aukštą lygį pilnos, visiškos brandos, gal pažadėti nepavyks, tačiau dirbame pačiose svarbiausiose srityse. Na, o pabaigai norėčiau pasakyti, kad Juotkalnyje yra labai svarbi maža šalis šiame regione. E, mūsų šalyje gyvena įvairių kultūrinių, sakykime, civilizacijų atstovai mes e, turime ir tradicinę visuomenę, daugia etnišką, daugia kultūrinę visuomenę. Ir tai ne tik šios kartos pasiekimas, tai yra e, kelių amžių pasiekimai, kai mūsų e, protėviai, valdovai įstengė stengiasi integruoti visuomenę. Ir tai yra labai svarbu visam Balkanų regionui. Ir ne tik, tai svarbu visiems, kurie kuriame pasaulinę visuomenę. Tokią visuomenę, tokią bendryje kaip Europos Sąjunga, kuri konkuruoja visame pasaulyje. Mums reikia, kad mūsų, šai, mūsų regiono nepriklausomos valstybės integruotųsi. Ir esu įsitikinęs, kad turime daug bendro e, teigiamo paveldo, esame daug pasiekę kartu ir dabar Balkanų šalis gali integruotis naujais pagrindais ir mes toliau tuo klausimu dirbsime. E, turime ir parlamentinį forumą. Tai yra mūsų šalies iniciatyva. Ir pirmiausia buvo siekiama e, sutaikinti regioną ir toliau buvo siekiama e, parlamentų bendradarbiavimo. Ir daug buvo atlikta, buvo patvirtinta rezoliucijų ir ko, jūsų kolegos dirbo kartu su mumis tuo klausimu. Esate mūsų draugai. Mes irgi norėtume, kad būtų išvengta klaidų. Ačiū Jums už paramą juotkalnyjei. Norėčiau pasidžiaugti, nes Kroatijos sėkme nes e, Kroatija jau beveik lygiai teisė narė ir tai yra paskata mums visiems. Esu įsitikinęs, kad ateityje visas regionas e, bus daug sėkmingesnis. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė, už tokį žanginį žodį. Dabar žodį sutiksiu kolegoms. Ponas Stanokas pirmas. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pirmininką atvykusi, apgailestauju, kad negalėjau būti nuo pat pradžių jums pasisakant. Kaip žinote, mano pranešimas buvo patvirtintas beveik be prieštaravimo. Šiame komitete buvo pateikta įvairių pakeitimų ir tikrai pranešimas tikriausiai buvo puikus. Ir man kaip Jotkalnyjos draugui iš tikrųjų atrodo, kad reikia kartais pateikti ir pozityvios konstruktyvios kritikos, bet manau, kad jūsų šalis eina teisinga kryptimi ir tikime, kad prioritetai 23-24 straipsniai, organizuotas nusikalstamumas, korupcija, šitie prioritetai tikimės, kad bus jūsų darbo atvarkės pačioje pradžioje, nes uh, ES nuomonė ir viešoja nuomonė šitie dalykai yra svarbiausi vakarų Balkanos ir esu visiškai tikras, kad jūsų vyriausybė padarys viską, kad būtų atidaryti ir baigti skyriai, dėryba to šių skyrių. Uh, Iš tikrųjų daug kas domėjosi pranešimu, buvo pateikta labai daug pakeitimų, e, tam buvo kalbama ir apie mažumų teisę, ir, ir perkeltų žmonės, ir aplinkosauką. Ir jūsų parlamentas tikrai labai daug nuveikė tokiai šaliai buvo padaryti dideli, tokiai mažai šaliai buvo padaryta labai dideli žingsniai, taip pat ir Euroatlantinės integracijos rytyje Jotkalnyjoje. Ir iš principo galima sakyti, kad jūsų nekankina tos problem, dauguma tų problemų, kurias dėja kankina jūsų kaimynai, kaimynės. Buvo šiek tiek neramumų ir dėl e, sienos, nesutarimų su Kroatija dėl sienos klausimo. Ir Kroatija jau greitai taps ES pilna teisė nare. Ir mes. E, tikimės, džiaugiamės, kad jūsų šalis taps regione tarpininkę ir tikimės, kad e, to neramumai, įtempti santykiai, kurie buvo su Albanija, su kitomis šalimis, jie yra išspręsti ir jūs dabar esate lyderiai regione. Jūs atidžiai stebės šis parlamentas artėjant prie narystės ES ir NATO. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Kalba ponas Raučiak. Jūs turite čia labai daug draugų, ne tik tai šiame komitete, socialistai demokratai esame irgi jūsų draugai ir mes raginame ES plėstis, integruotis, nes mūsų laiką buvo ir bus mūsų politika įtraukti visas Vakarų Balkanų šalis, taip pat ir Jotkalnyje. Jūs turėtų tapti ES narėmis. Žinoma, jūs turite atlikti namų darbus, šiandien kyla jokių mm, abejonių. Mm, Mes galime skatinti plėtrą, bet namų darbus jūs turėsite atlikti. Buvo labai smagu girdėti iš jūsų, gir, girdėti, kad Jotkalnyje yra sutarimas, konsensusas. Tai yra labai svarbu, tai yra pagrindas, jeigu visuomenėje tarp politinių partnerių yra, partnerių yra konsensusas, tai yra labai svarbu, labai svarbu, kad komitetai, parlamento komitetai Taip pat ir Europos integracijos komiteto pirmininko kėdė yra opozicijos užimama. Tai yra labai svarbu, tai rodo tikrai tą konsensusą. Kasgi turėtų būti padaryta kovojant su korupcija, gerinant administracijos veiklą, valstybės, valstybės veiklą. Tikriausiai, manau, kad jūs žinote, ką daryti ir esate teisingame kelyje. Bet norėčiau žodį klausimą, nes manau, kad sprendžiant iš vadinamų naujų valstybių narių patirties galima pasakyti, kad šaliai labai svarbu, kad pasiruoštų ne tik tai administracinę prasme kovoti su korupcija, bet ir ekonominę prasme, nes kai jūs tapsite šios didelės 500 milijonų asmenų, 500 milijonų vartotojų rinkos dalimi, e, jums atsivers įvairios galimybės, bet taip pat ir tam tikri apribojimai, spaudimas jūsų ekonomikai. Dėl norėčiau paklausti, kaip manote, kaip vystosi jūsų ekonomika. Dėja, mes gyvename tokiais laikais, kai dauguma mūsų šalių, o gal ir, daugum, o gal ir visos, uh, turi sunkumų ir tai turės įtakos ir jūsų šalies ekonomikai. Ką jūs apie tai manote? Kaip galėtume mes jums padėti? Ne tik tai kalbant apie fondą skirtą stojimui, bet ir turint galvoje ir mūsų ekonomikų integravimą dar prieš jums tampant ES nare. Ir paskutinis dalykas. Jau buvo sakyta, kad Juotkalnyje dabar yra jau praktiškai pirmoji eilėje, nes Kroatija jau kaip tik balsavome dėl pranešimo ir Liepos 1 Kroatija jau taps pilna teisė nare ir tada jūsų, jūsų eilė ateis. Taigi jūs, jums tenka labai dėlė atsakomybė, nes rodysite kelią savo kolegoms Albanijoje, Bosnijoje, Varsogovinoje, Serbijoje parodysite, kad jeigu padarai namų darbus, jeigu sunkiai padirbi, iš tikrųjų tai yra įmanoma. Jūs pats sakėte, kad tai suprantate, suprantate, kad Jotkalnyje, Jotkalnyje teks toks svarbus vaidmuo ne tik tai jūsų šaliai, bet ir, ir, ir visiems kaimynams ateities plėtros prasme visam regionui. Ačiū. Thank you, Chair. Welcome to our Parliament. Pone Ibrizadžik. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę į mūsų parlamentą, mūsų komitetą. Kaip sakė mūsų kolegos, jūsų šalis gali būti patikta kaip pavyzdys sėkmės istorijos. Olirien, komisaras Olirien yra sakęs, kad praėjo 18 metų, o mes ir, ir, ir tuoj keisis komisija, komisijos mandatas, o jūs taip sėkmingai toliau einate į plėtrą. Jūs esate mažiausia šalis regione su didžiausiam ambicijom. Aš esu viena iš tų, kurie labai ragino pradėti dėrybą su Juotkalnyje, nes esu giliai įsitikinus, kad tik pradėjus dėrybas bus galima atlikti ir tinkamas reformas bei pakeitimus. Jūs, kaip šalis, kuri dabar yra mm, pradėjusi dėrybą su ES, turite žinoti, kad mes esame pasirengę žengti sekantį žingsnį, kai jūs būsite atlikę visas užduotis. Čia yra didžiausias skirtumas tarp šalių, tarp jūsų šalies ir kitų regiono šalių, kurios galbūt netiki tokiom reformom, nes nėra e, tikros, kokia ateitis jų laukia. Manau, kad labai svarbu ne tik nubrėžti tos namų darbus ar tai, ką reikia jum padaryti, bet būtų gerai apibriežti ir ką mes galime ir turime padaryti, nes reformų variklis yra e, aiški, realistiška ateitis apibriešta darybų metu. Kai šalis žino, kad ji turi atlikti reformas, už kurias gaus atlygį, E, tada vyksta pažanga ir jūs rodote puikų pavyzdį. Puikiai žinome, ką reikia nuveikti, jūs irgi puikiai žinote. Aš nebuvau tokia aktyvi kaip ponas Stanukas. Epa, e, ponas Stanukas buvo pranešėjas, aš buvau šešėlinė pranešėja ir nepateikiau jokių pakeitimų jo tekstui, nes manau, kad jisai labai teisingai e, m, išvardijo ir visas pozityves dėrybų pusės ir labai gerai išvardijo tą, ką dar reikia nuveikti. Manau, kad e, buvom nusprendę, kad e, nepateikinėsim ypatingai daug pakeitimų, nes jūs žinote, ką reikia daryti integracijos procese. Turiu vieną klausimą. Jūsų vaidmuo regione buvo tikrai labai svarbus, turint galvoje bendradarbiavimą ir saugią kaiminystę. Jūs pradėjote dėrybą su ES. Kaip manote, ar e, lyderiavimas regione ir toliau bus jūsų prioritetas? Mano nuomonė, tokia pozicija būtų labai teisinga, nes jūsų šalis nebuvo labai įsipainiojusi į tas pagrindinės uh, Balkanų e, problemas, jūs ne, nebuv, neturėjote jokios karinės intervencijos, jokio kaiminę šalį, jūs, jūsų surengiamuose posėdžiuose, susitikimuose visi gali dalyvauti. Kaip manote, ar jūs sugebėtumėte ir toliau būti lyderiai kaiminystės politikos srityje, ar regioninio bendradarbiavimo srityje, ar reikės laiko? Ir jūs dabar susitelksite tiesiog į dėrybų procesą. Ačiū. Herzlich willkommen, Branko. Und ich will dem Herrn Rutschek sagen, er braucht nicht eifersüchtig zu sein. Norėčiau pasveikinti Jūs. Ir mes jau 20 metų esame draugais. Taigi nereikėtų pavydėti, jei nepaisant to, kad nesame tos po, pačios politiniai šeimos nariai, mes vis tiek e, džiaugiamės kolegišką atmosferą ir atvirų dialogų. Anksčiau teigėte, kad dabar Juotkalnijoje problemos yra kitokios nei kaimininėse šalyse ir kad jūsų šalyje yra lengviau nei tose šalyse, kur yra labiau įtemti etniniai konfliktai. Bet norėčiau jūsų paklausti apie mažumas dėl albanų, bosnių, bosnijos, bosnių mažumos. Suprantama, jūsų, tarp jūsų gyventojų yra daug ir serbų, Gal galėtumėte e, šį vietą pasakyti tuo klausimu, o kaip jau ir buvo sakyta, norėtume paraginti jūs ir toliau taip dirbti, nes e, norėtume kartu dirbti siekdami regioninių interesų. Ir suprantama, nebūtina, kad parlamento pirmininkas pats asmeniškai tame darbe dalyvautų. Pakviesti mūsų kolegos mielai dalyvautų forumo diskusijose. Ačiū. Taigi visi šie klausimai pamažu atveria didelę prarąją žaliųjų frakcijos vardu noriu Jūs pasveikinti atvykusius į mūsų parlamentą. Puiku, kad galėjote atvykti į mūsų komiteto posėdį ir e, kalbėti tarp e, tų oficialiųjų susitikimų ir posėdžių. Taigi, malonu, kad esate su mumis. Dar norėčiau e, e, pasakyti tai, kad jūsų parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį ES integracijos procese suprantame, kad ir pačiame e, parlamente yra įtampos. Ir buvo užduotas klausimas dėl sebrų, serbų ir juotkalnyjos piliečių. Ir norėčiau paklausti dėl santykių tarp šių dviejų etninių grupių. Gal galėtumėt pateikti naujausios informacijos, kaip e, reikalai plėtojasi tą linkmę. Dar norėčiau išsakyti susirūpinimą kaip juotkalnyjos draugė, jaučiu pareigą nuolat užduoti sudėtingus klausimus. Dabar jūs deraties su ES ir atidaryti 24 ir 23 skyrius. Jie yra labai svarbus ne tik jūsų šaliai, bet ir visoms Balkanų valstybėms, nes e, svarbu žinoti, kad yra šalis, kuris siekia narystės, kuri neįstrigusi šiame procese. Taigi e, mums buvo išsakytas susirūpinimas dėl žiniasklaidos laisvės, dėl, žiniasklaid... dėl žurnalistų laisvės. Žurnalistai yra patyrę grasinimų praeitie ir kai kurie nusikaltusieji jau yra nubausti bet ir ministro pirmininko sesuo padarė teismą žurnalistę, kuri kritiškai parašė apie telekomo privatizavimą. Ir tai yra tokia e, sudėtinga byla, suprantama, yra teisme, tačiau tai yra svarbus klausimas. Dar vienas klausimas, e, kad žurnalistams grasinama ir nepasiekta didelės pažangos sprendžiančios klausimus. Žurnalistai kritikuoja vyriausybę ir dėl to e, jiems suteikiama mažiau galimybių reklamuotis. Gal galėtumėte patvirtinti arba paneigti tai? nes tai įdomu ir man, ir kitiems kolegoms, nes žiniasklaidos laisvė ir žiniasklaidos savarankiškumas jų atkalnijoje yra svarbus klausimas. Kitas klausimas yra moterų atstovavimas e, jūsų parlamente. Puiku, kad e, per rinkimus tikslas buvo, kad parlamente būtų išrinkta 30 procentų moterų. Dabar regis yra tik 17 procentų. Kaip parlamento pirmininkas, ką ketinate keisti, kad ateityje būtų išrinkta daugiau moterų ir kad bent 30 procentų visų narių sudarytų moterys? Nesakau, kad ES valstybėse naryse situacija yra labai gera, bet šiame parlamente yra apie 30 procentų moterų, bet ar turite numatę kokias nors priemonės? Uh, E, dirbdami su partijomis, kad į sąrašą įtrauktos moterys būtų ne sąrašo pabaigoje, o būtų išrinktos. Ir dar vienas dalykas, jau paskutinis, juotkalnyje e, pir, pirmauja LGTB srityje, teisų srityje ir puiku, kad e, Ankstesnis ministras pirmininkas dirbo to klausimu ir jūs sukvietėte viso regiono teisingumo ministrus tuo klausimu ir tikiuosi, kad ir toliau dirbsite šiuo klausimu, nes jūsų regionui reikalingas lyderis tuo klausimu. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar parlamentas ir toliau aktyviai dirbs tais klausimais. Ačiū Jums už atliekamą darbą ir nekantraudama ateityje laukiu vaisingo bendradarbiavimo. Toliau Šepasin. Ačiū pirmininkė, parlamento pirmininkė Aldė frakcijos vardu. Sveikinu atvykusius į mūsų parlamentą ir noriu padėkoti už visą tai, ką jau nuveikėte ir tikiu, kad galėsite atidaryti dar daugiau skyrių. Mes to su nekantrumu laukiame ir Viena vertus dėl dačiai širdačiai e, yra klausimas, siekiama istorinio kompromiso ir e, aiški, siunčiama aiški žinia visoms šalims, nes tas trejetas yra labai teigiamas, tai yra vadovaujanti, vedančioji grupė, kuri tarsi praranda savo vaidmenį. Norėčiau pasinaudoti šią progą, ne todėl, kad norėčiau reklamuoti anfilochijos veiklą, bet teigiama, kai kalbama apie Jotkalnyjos ateitį, tai labai svarbu spręsti LGTB asmenų teisės teisų klausimą visose ES valstybėse narėse e, esama nepykantos prisotintų kalbų. Ir norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų reakcija tuo klausimu. Manau, kad juotkalnyje reikės investuoti dar daugiau, kad vyktų dialogas tarp visų nevyriausybinių organizacijų ir vyriausybės. kas jau buvo atlikta, kas buvo pasakyta, kas buvo ignoruota. kalbant apie tokius neigiamus pranešimus, ar tai yra strategija, ar taktika, jeigu taktika tai netinkama. Manau, kad vertybių sistema Europos Sąjungoje turi būti palaipsniui e, priimama ir juotkalnyjoje, ir ne tik žiniasklaidos rytie, kaip minėjo kolegė Ulrika, bet ir plėtojant dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis, ir su bažnyčia, jeigu ją būtų galima vadinti nevyriausybinė organizacija. Uh, Ačiū. Pasistengsiu atsakyti trumpai. Iš tiesų. Ekonomikoje mūsų šalies galime stebėti tam tikrą nekilnojamo turto bumą. Uh, Panašiai buvo Bulgarijoje, Ispanijoje, bet mes esame smulg... maža teritorija ir mes Ir mes susitvarkysime, pavyzdžiui, energetikoje mes nudam 20 procentų hidroenergijos, e, šiluminės energijos. Ir manau, kad mes ir toliau auksime. Dabar mūsų augimas yra 0,5, bet iš tikrųjų turime labai daug galimybių aukti perspektyvoje. Taigi, jeigu mes elgsimės išmintingai, nepraleisime puikių galimybių, tikrai optimistiškai galvoju apie Jotkalnyjos ateitį ekonominę, bet to e, Bet to turizmas augo kiekvienais metais, 7 procentais augo, bet to su Kuratijos valdžia mes kalbame, kaip galima būtų sujungti Dubrovniką ir, ir Jotkalnyje, kad tai būtų bendras turistinis e, pasiūlymas. Uh, Taigi iš tikrųjų galima, galima puikiai Juotkalnyjos plėtra, Juotkalnyjos ekonomikos augimas ir taip pat bendradarbiaujant ir su Kroatija. Dėkoju už visą jūsų išsakytą palaikymą. Žinau, kad jūs mm, palaikėte mūsų norą stoti Europos Sąjungą. Stengiuosi kalbėti objektyviai. Aš 24 metus buvau parlamentaras keturiose šalyse, tai tikrai turiu pakankamai patirties parlamentinio darbo. Juotkalnyje tikrai yra stabilumo ir balanso regione svertas. Ir balanso, ir stabilumo. Tai yra maža šalis, turinti labai didelės teigiamos įtakos stabilumui regione ir stengsime tokią poziciją įtvirtinti. E, naudosime savo ryšiais taip pat ir parlamentą, per parlamentą ir per įvairiausius tarptautinius forumus, parlamentinius forumus, per papildomą bendradarbiavimą per parlamentą, su kolegom iš Kroatijos kalbėjau, su rumunais, makedonais. Ir tikriausiai ateityje ir Serbija, ir Bosnija, ir galiausiai gal net ir Kosovas kaip e, tokie jautriaus, jautriausios šalys. Manau, irgi su jais galima bus kalbėtis. Mes iš tikrųjų XIX amžiuje buvome nepriklausoma valstybė. Balkonuose, Balkanuose ir um, stengiamės bendradarbiauti su Serbija, su kitomis šalimis. Tikrai tai yra tradicinė partnerystė, tradicinis lyderiavimas ir mes tada stengiamės istorijoje padėti kitiems sunkiausiose istorinėse padėti, situacijose. Kalbant apie mažumas, mes turime jokinėje ypatingas mažumas, netipiškas. Tipiškos mažumos, taip sakant, galbūt Albanai yra labai geri juotkalnyjos draugai. Tai galima sakyti, ortodoksinė mažuma. Tai yra gana netipiška situacija, e, kuri remiasi XIX amžiaus juotkalnyjos e, istorija. Tuomet mes turėjome karalių, kuris leido musulmonų E, kariams gyvenančiams toje teritorijoje gyventi pagal savo tvarką, pagal šariato įstatymus. Nepamirškite, kad 19 amžiuje Juotkalnyje buvo teokratija, katalikiška, krikščioniška teokratija iki 1851 metų. Ir XIX amžiui e, įsigaliojo sugyvenimas, pasitikėjimas, kuris ir buvo pagrindas tam sugyvenimui ir pasitikėjimui 20 amžiuje. Mes paturime ir serbų, kurių nenorėčiau vadinti mažumą, tai yra viena iš tautų gyvenančių Jotkalnyje. Jotkalnyje niekada nevartoju žodžio mažuma, pavyzdžiui, kruatų Jotkalnyje gyvena vienas procentas nevadinu jų mažumą, nes iš tikrųjų jų, jų E, įnašas Juotkalnyjos istoriją labai didelis. Turime 9 procentus serbų 91 metais, 27 procentus turim dabar. Taigi tas e, judėjimas, tas e, judumas yra labai didelis, ne tik politinis, bet ir etninis. Kągi mes darome? Vokietijos pasiūlymas yra sukurti naują Serbijos demokratiją. Kovos su korupcija komiteto pirmininkas buvo e, sąjungos su Serbija šalininkas. Taigi mes tengiame su juos su šitus tikslus suvienyti ir dėti, dėti akcentą į kitus svarbiausius klausimus - kova su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir taip toliau. Nes jeigu mes pradėsime aiškinti savo savo šaknis bus labai sunku, mes dabar esame jo kalnyje ir viskas esame broliai, nesvarbu, ar tu serbas, ar kruatas, ar makedonas, mes gyvename visi kartu. Ir naujieji juotkalniečiai gali būti ir katalikai, ir musulmonai, ir ortodoksai, bet jie yra juotkalniečiai. Nesvarbu, kad jų šaknis yra skirtingos. Tai reiškia, kad mes augame, vystomės ne kaip etninė E, valstybę, bet kaip pilietinę visuomenę. Tai numatyta ir mūsų e, konstitucijoje. Mes esame ne montegriečių valstybė, o, mo, atsiprašau, juotkalniečių valstybė, bet juotkalnyjos piliečių valstybė. Ir manau, kad tai yra juotkalnyjos ateitis. Žiniasklaidos laisvė. du didžiausi laikrašiai Jotkalnyjoje. E, pasisako už opoziciją. Tai yra labai netipiška situacija. Vienoje, viena netgi labai stipriai kritikuoja valdančią partiją. Kitas yra proserbiškas laikraštis, vadinasi, iš tikrųjų laisvė žiniasklaidoje egzistuoja. Taip, yra problematiškų atvejų, kuriuos reikia išspręsti, bet manau, kad esame pasiekę tam tikrą įtakos balansą. yra problematiškų atvejų, bet nepamirškite, kad Vokiečių telekomo atveju buvo atliktas parlamentinis tyrimas, tačiau tas asmuo buvo pakviestas į parlamentą Ir, at, bet atėjo, turėjo ateiti kaip kviečiama, ne kitaip. Ir mes turėjome atlikti, mes atlikome tyrimą ir tyrimą atliko būtent valdančios partijos sudaryta darbo grupė. Taigi mes tengiamės pasiekti tam tikrą pusiausvyrą. Kaip žinote, mūsų baudžiamajam kodekse nėra e, numatyta jokių bausmių už šmeištą Ministras pirmininkas Dačičias ir aš mes tikriausiai vienodai žiūrime ortodoksų bažnyčią ir tikriausiai tuo ir remiasi tie puolimai. Mes realiam gyvenime visą laiką būname oponentai. Tačiau ši politinė institucija yra labai galinga Serbijoje ir Jotkalnyjoje ne tik tai religinė prasme, bet ir politinė prasme. Pavyzdžiui, jie vadina NATO trečiuoju reichu. Ir, ir už tai nėra kaltinami. Jie taip pat puola ir LGBT bendruomenė nuolatos ir tiesiai šviesiai. Ir jie. Ir, ir e, Jotkalnyjoje Serbijos ortodoksų bažnyčia yra liktai už įstatymo ribų. Jie nepripažįsta valstybės valsty, valstybės nesiregistruoja, katalikų bažnyčia yra užsiregistravus, e, musulmonų bažnyčia taip pat. Tik tai Serbijos ortodoksų bažnyčia yra veikianti už įstatymo ribų ir puola mūsų valstybę ir integraciją Europos Sąjungą ir LGBT bendruomenės padėtį ir visus kitus Jotkalnyjos svarbiausius prioritetus. Tikriausiai tiesa yra ta, kad kiekvienam svarbiam žaidėjui reikia oponentų. Tikriausiai todėl Ser Serbijos ortodoksų bažnyčia taip stipriai oponuoja. Bet norėčiau, kad jie veiktų įstatymo ribose, pagal įstatymus. Tikiuosi, kad ir ministras pirmininkas Dačičias pakeis Serbijos krypti bendravime su kaimynais, nes ir Kosovas yra tikrai svarbiausias klausimas. Stengsime jiems padėti, susitikau su juo per neoficialų vizitą į Juotkalnyje ir tikiuosi, kad mes ateityje bendradarbiausime. Bet kaip ir anksčiau sakiau, dabar yra labai svarbu, kad po Slovenijos ES stoja Kroatija ir taps pilnavertę nare Kroatijai integravusis į Balka, į Europos Sąjungą. Iš tikrųjų, tai yra labai aktyvi Balkanų narė ir sustiprins bendras vertybės ir sustiprins pačią integraciją. Mes galime įrodyti, kad ir mes galėtumėm tapti tapti pilna veltimis ES narėmis, ne tik tai mes, ne tik tai Jotkalnyje, mažiausia Balkanų valstybė. Ačiū. President. Pirmininkė, dėkoju už jūsų pasisakymą, už diskusijas. Poniai Lunačiak suteiksime baigiamą į žodį. Ir manau, Šitas diskusija tikrai labai naudinga, mes daugiau supratome patį dėrybų procesą, taigi ponia Lūna, čia žodis jums. The... Norėčiau dar pati, paprašyti prelegento patikslinti ar atsakyti į mano klausimą dėl moterų padėties. Ar, turite, ar planuojate imtis veiksmų, kad parlamente būtų 30 procentų moterų? Uh, E, kuo daugiau demokratijos, tuo daugiau moterų parlamente. Tai šie dalykai yra tiesiogiai susiję. Kai demokratija plečiasi, tai ir daugėja moterų parlamente. Su tuo įsitikinęs. Ačiū pirmininkė už jūsų apsilankymą. Hand in hand with Lenny? For your good memories. Ah! thanks, <laughs> thanks, thanks, thanks a lot. Thanks a lot. Yes, sir.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 Meine Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte Pierre Vimont begrüßen. Panas ir ponai, norėčiau suteikti dabar žodį ponui Vimont, kuris yra vykdomasis generalinis sekretorius EIVT. jisai greičiau atvyko iš priekybos misijos į Malį po ministrų susitikimo, stebėsinos ir paramos grupės ministrų susitikimo. Pakalbėsime apie padėtį Sahelyje ir apie padėtį Malyje. Taip pat e, galbūt išgirsime informacijos ir apie penktos dienos konferenciją, kuri vyko Briuselėje. Toje konferencijoje dalyvavo ir ES ir Afrikos valstybių atstovai ir buvo du kopirmininkai iš abiejų pusių. Taip pat galbūt pakalbėsime ir apie tai, kad Sahelio strategija, kuri buvo primta prieš pustrečių metų, nėra labai sėkmingai gyvendinama. Galbūt yra priežasčių ir tam, ir EIVT atstovai galės tai pakomentuoti, galbūt bus galima pakomentuoti ir tai, kas įvyko sausio mėnesį po spalio mėnesio sprendimų. Kalbėsim apie tą tyriamąją misiją, kuri buvo siusta į Mali ir galbūt galėsim pakalbėti ir apie priežastis, kodėl padėtis yra tokia, todėl kad e, mes suinteresuoti, kad e, mūsų veiksmai ten ateityje vyktų sėkmingiau ir greičiau ir kad e, sąlygos būtų palankios tam, kad Europos parlamentas vienu ar kitu metu galėtų steigti pagalbą. Europos sąjunga. Dalyvavo ir Dohos konferencijoje. Labai džiaugiuosi, kad e, jūs, Pierai, šiandien sustinkate su mumis. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau gal trumpiau nei vyko pati misija. Ji truko 15 mėnesių, netgi šiek tiek ilgiau. Norėčiau pateikti naujausios informacijos apie dabartinę situaciją ir apie tai, kas per paskutinės kelias dienas įvyko Malyje. Norėčiau paminėti kelius šios krizės matmenis ir vienas iš jų yra karinis matmuo, politinis ir diplomatinis. Ir taip pat sprendžiamas ir šalies ekonominio vystimosi klausimas. O po to atsakysiu į jūsų užduotus klausimus. E, tuos klausimus, kuriuos minėjote įžanginėse pastabose. Kai dėl karinės situacijos, tai šiuo metu mes periname nuo vieno etapo prie kito, Malio ir Prancūzijos armijos okupavo daugumą miestų šiaurėje ir palaipsniui juda Afrikos pajėgos. Yra 4 tūkstančiai Prancūzijos karių vietoje. Malio armija sudaro nuo 4 iki 5 tūkstančių karių. 40 Afrikos pajėgų Juose yra daugiau kaip 2000 karių iš Čado ir pamažu 2500 Afrikos karių juda į virš aukštyn ir netrukus prisijungs dar 6000. Taigi e, tokia dabar situacija ir susidūrėme su visiškai nauja situacija. Mums reikia užtikrinti stabilumą ir visoje šalyje, ir šiaurinėje šalies dalyje. Ten sukilėliai e, kovojo, dabar jau nebe. Ir buvo ir teroristinis išpolis. Taigi ši situacija vadinama asimetriniu karu, kai e, ir tokį karą kovoti yra labai sunku. Europos, kągi Europos Sąjunga veikia. Visų pirma, ji teikia finansinę ir logistinę pagalbą Afrikos pajėgos, penk, pajėgoms 50 milijonų vertės įrangą, ir prieš kelias dienas ji buvo išsiųsta į Adis Abebą, o dabar e, prasidėjo EUTM misija, Europos misija, kurios tikslas yra teikti paramą ir mokyti malio pajėgas. Buvo, jau atvyko pirmoji misijos dalis ir e, bus nusiųsta iki 500 žmonių, 200 instruktorių, o likusieji yra darbuotojai atliekantis įvairias praktinės užduotis. Per paskutinės kelias savaitės jau pasiekėme gerų rezultatų. Beveik visos 27 valstybės narės pasisiūlė prisidėti prie šios operacijos. Paskutinė buvo Belgijos vyriausybė, kuri nusiuntė sanitarinius sraigtasparnius ir dalyvausiančius EUTM operacijoje. Dar susidurime su situacija, kai reikia nutarti dėl lieto dėl Afrikos sąjungos ir ekos. Ir dėl mes dabar reformavome jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgas ir žinome, kad kokia yra situacija Junktinių tautų saugumo taryboje, vykdoma misija, rengiama rezoliucija ir priklausomai nuo tos rezoliucijos patvirtinimo e, priklausys ir taikos palaikymo pajėgų veikla, nes bus užtikrintas ir finansavimas, bus kalbama apie ketvirtąją ar penktąją kartą ir pagalba Afrikos pajėgoms. Tačiau dar užtruks šiek tiek laiko. E, Saugumo tarybos 15 narių turi būti patikintos, kad pasiektas e, stabilumas, kad jau galėtų vykti taikos palaikymo paėgos, kaip nekarta teigė Bankimūnas e, kad galėtų dalyvauti taikos palaikymo paėgos, turi būti taika. Dabar dar situacija nėra parengta, taigi mūsų laukia šis darbas kad būtų galima įvesti taikos palaikymo pajėgas. Kitaip sakant, dar užtruksime kelis mėnesius. Ir, o kol kas e, situacija yra tokia ir dirbame kaip suplanuota. Dėl Bamako Tai antrasis klausimas, kurį norėjau pristatyti. Bamako situacija rami. Buvo patvirtintos politinės kelio gairės, kurios susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, tai politinio proceso pradžia, kitaip sakant, Liepa įvyksiantys rinkimai ir prezidento rinkimai. Ir Ką tik buvo paskelbta data ir rinkimai vyks Liepos 7 dieną. Kai kas mano, kad data yra labai ambicinga, tačiau ji jau yra ir mums visiems reikia stengtis teikti paramą malio pajėgoms, kad būtų galima surenkti rinkimų šią dieną. Toliau e, taikinimo procesas ir, nac ir nacionalinis dialogas, reikalinga nacionalinė komisija, kuri e, galėtų apjungti visas politinės pajėgas ir visas polit... bendruomenės, ir nesvarbu, ar jos iš šiaurės ar iš pietų. Ir reikia įtraukti visas gyventojų grupės, o tai yra labai sudėtingas procesas, nes šios grupės dar yra labai toli nu, viena nuo kitos. Ir bus taip pat reikia pasirengti rinkimų procesui. Bus renkamas Respublikos prezidentas ir kai kas Bamakė teigia, kad taikinimas neįvyks, kol nebus išrinktas naujas prezidentas. Tai yra asmuo, kuris turės visus įgaliojimus e, siekti sutaikinimo. Taigi procesas vyksta, teikiama ir finansinė, ir techninė pagalba. Ji teikiama Malio e, valstybinėms institucijoms, teikiama parama rengiantis rinkimams. Vyks rinkimų stebėsenos misija. Antra, mes e, iš tikrųjų nepraradome daug laiko, nes tie klausimai, kurie susijęs su ekonominė pagalba, yra sprendžiami, padedama Maliui, teikiama trumpalaikį pagalbą, remianti stabilumo priemonę. Dabar yra parengtas 20 milijonų vertės paramos paketas ir kad būtų galima kuo greičiau atkurti socialinės paslaugas šalies šiaurėje ir atlikti daug kitų dalykų. Be to, e, komisijos narys Pybalks pranešė, kad pradedama programa, pagalbos programa, kuri e, anksčiau buvo įšaldyta kad e, būtų galima e, įvykdyti visas priemonės, kurios numatytos pakete, kurio vertė siekia 250 milijonų. Kad būtų galima kuo greičiau teikti ir finansinę pagalbą, kad būtų atkurta Malio valstybė ir kad tai bū, įvyktų kuo greičiau. Taip pat teikiama ir humanitarinė pagalba, jos vertė yra daugiau kaip 150 milijonų ir pasitelkiamas ir humanitarnis biudžetas, ir Europos vystimosi fondas. Taigi jau galima įsivaizduoti, kas vyksta šiuo metu. Galbūt kai kas teiksite, kad viskas daroma per vėlai, tačiau pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad Malio institucijos vyriausybė galvoja kitaip. Ministras pirmininkas buvo Briusyje ir jis teigė, kad ES yra pagrindinė rėmėja ir didžiausia partnerė šaliai patiriant tokią krizę. Kartais pamirštame, kad vienas iš sunkumų, su kuriuo susidurime rengdami JTM, e Ir tai yra problemos, nuo kurių, e, su kuriomis susidurime nuo praėjusių metų kovo mėnesio. Ir tai yra valstybinis perversmas Malyje, po kurio valstybinės valdžios institucijoms, bent jau konstitucinėms institucijoms, uh, Bamakė prireikė daug laiko, kad jos galėtų priimti atitinkamus sprendimus ir judėti EUTM klausimu. Ir tik Liepos pabaigoje, rūpiučio pabaigoje į šalį sugrįžo laikinasis prezidentas, įkūrė naują vyriausybę ir buvo pradėta dirbti. O mes savo ruoštų su šia EUTM priemonė pradėjome dirbti kuo greičiau. E, dėl EUTM mes stengiamės dirbti kuo greičiau nuo to laiko, kai prasidėjo krizė ir e, stengiamės, kad pirm, pirmosios pagalbos dalys būtų teikiamos kuo greičiau, bet šiuo metu visi yra gana patenkinti, kad vyksta EUTM misija ir mes savo ruoštų stengiamės dirbti kuo greičiau. Atsiprašau, jeigu kalbėjau per ilgai, bet e, tuo šį trumpą pristatymą baigsiu. Much, Pierre, like Ačiū už šią informaciją. Dabar žodis ponai Alaki. You, Vimont. You us, uh... Ačiū, ponė Vimant. Puikiai apibūdinote pagrindinius dalykus, kurie tikrai yra įspūdingi, kalbant apie humanitarinę, finansinę, logistinę, ilgalaikę pagalbą. Tai beveik pusė milijardo eurų, dar 50 milijonų humanita, humanitarnės pagalbos, 20 milijonų pagalba šiaurės regionų ir 50 logistikai Iš tikrųjų, tai yra įspūdingos sumos tokiai mažai šaliai kaip Malis ir tokiai dideliai krizai kaip šioji. Suprantu, jūs nesate aukščiausias įgaliotinis, bet, bet mums trūksta į tą politinį žemėlapį Alžyro. Jeigu nenorime naiviai galvoti, kad e, prancūzų karinė intervencija bus išspręsta malio krize. Ir jeigu suprantame Sahelio regiono e, pobūdį, turėtumėm suprasti, kad be pokyčių Alžyre, ypač jų tam tikrų žinybų veiklos, Nemanau, kad jeigu Alžyras nebus mūsų pusėje, mes ką nors rimto pasieksime. Kaip jūs pats puikiai žinote, tos pagrindinės e, grupės, mano vadinamos mafijos teroristų grupės, nes yra pirmos klasės teroristų grupės ir trečiosios klasės teroristų grupės, daugybę metų buvo remiamos slaptai ir netaip slaptai pačio Alžyro ir vakarų žvalgybos. Jie tapo nepriklausomi, jie patys dabar turi savo finansavimą, jie turi pakankamai žmonių ir tada suprato, kad jų nebepalaiko taip, kaip palaikė anksčiau. Taigi, jeigu nebus rimtų pokyčių ir jeigu mes aiškiai nežinosime, kaip elgtis tame regione, ypač kalbant apie Alžyro įtraukimą, mes tikrai toli nenueisime. Ačiū. Uh, thank you, Mr. President, and uh, a very warm welcome, uh, Mr. Vimon. Ponas Tanokas, ačiū pirmininkė, pane Vimoga, aš vienas iš didžiausių jūsų gerbėjų. Jūs kalb... buvo kalbama apie mafiją teroristus, jie iš tikrųjų yra, e, jie yra didžiausias pavojus regione ir tikrų, iš tikrai, tikrai didžiausia problema Malija, būtent todėl prezidentas Olandas ir nusprendė tą na, intervenciją pradėti. Ir dabar atrodo, kad e, pasiekėme greitą pergalę, bet e, greičiausiai tai yra tik tai laikina pergalė. Kiek skaičiau iš Britų žiniasklaidoje, Yra džiugu, kad vietiniai džiaugiasi prancūzų kariuomenė ir mane, kad jie yra išlaisvintojai. Taigi dabar yra dar didesnis pavojus, kad bus susidorota su tais, kurie bendradarbiavimo su, su, su džihado režimu gali būti, kad dabar e, vietinė bendruomenė labai stipriai pasmerks e, tuos asmenys ir net taikys tam tikrus susidorojimus pagal šariato įstatymą. Aš asmeniškai ir mano frakcija palaiko skubų, tokią skubę Prancūzijos intervenciją. Džiaugiamės, kad ir mano šalis, ir kitos šalis dalyvavo nors tai liko dvišalis ar tri, dvišalė ar trišalė operacija, iš principo ES mažai kišosi ir atrodo, kad kai reikia greitai sureaguoti, tą gali padaryti tik tai dvi šalis - Britanija ir Prancūzija. Ir nepanašu, kad e, tai vyksta per NATO ar per ES struktūras. NATO iš viso neparodė susidomėjimo. E, Mano klausimas yra toks, kokia dabar ten padėtis dėl terorizmo grėsmės ir suprantu, kad dabar ten yra mokymo e, misija. Kaiminiai šalyje yra urano e, kasyklos ir tai gali būti labai pavojinga, nes. E, jas gali būti netinkamai panaudotos ir reikėtų saugoti tą tą vietą. Ir kai aš uždaviau klausimą, man buvo pasakyta, kad nėra jokių pajėgumų Nigeriją saugoti ir tas urano minas e, apsaugoti. Kaip mes galime veiksmingai veikti tose šalise, kurių sienos jau yra tik tai ant žemėlapio pažymėtos, jos nėra tikros sielos, sienos, kaip mes jas galėtumėm apsaugoti E, kaip galima sustabdyti narkotikų srautus iš vieno kranto į kitą, kaip mes ES lygmenių galėtumėm e, kažkokio saugumo įpūsti visame tame Saharos regione. Ačiū. It was exactly six men. Uh, yeah, but uh, I would like to mention we have. Norėčiau paminėti, kad užsirašė kalbėti šeši kolegos, taigi labai prašyčiau visų pasisakyti trumpiau. Dabar ponas Gala iš EPP. Dėkuoju, panė pirmininkė. Mano klausimas yra toks. Dėl mokymo misijos. Mes su Somalija esame sukaupę jau tam, tam tikros patirties šioje srityje. Uh, ir e, žinome, kaip buvo dėl mokėjimų vėlavimo ir kitų aspektų. Ar šitie klausimai jau buvo sureguliuoti su Malio institucijomis? Ar Malio institucijos yra pasirengusios sumokėti e, likusius e, pinigus? Ar, ar, ar mes turime tai padaryti, užtikrindami, kad mokymo misija vyktų iki galo? Ir ką mes mokome konkrečiai, todėl kad uh, dalis kariuomenės dalyvavo pučia, ar šitie kariškiai taip pat eis į mokymų programą, ar, ar visa kariuomenė bus apmokyta ir bus e, nacionalinio susitaikymo procesas užtikrintas ir kaip bus e, užtikrinamos žmogaus teisės šitame kontekste, nes mes turim informacijos, pagal kurią uh, kariuomenė yra jau padarius tam tikrų nusikaltimų Tuarego atžvilgių. Pone generalinė sekretoriau, dėkoju, kad lankotės pas mus. Jūs labai išsame informaciją pateikėte apie tai, kas vyko iki šiol, nes jeigu aš teisingai atsimenu, šita e, operacija, kur, apie kurią kalbam dabar, vyksta tik tai keturias savaitės jūs pateikėt iš tikrųjų išsamios informacijos, kuri kelia susirūpinimo dėl tam tikrų aspektų ir mažiau susirūpino dėl tam tikrų kitų aspektų. Jūs įvardinote rizikos faktorius tam tikrus, sakėte, jog yra rizika, kad šis konfliktas gali tapti klasikiniu kariniu konfliktu, asimetrišku, kaip dabar yra sakoma, e, konfliktu e, generolas e, Smithas, rezervo generolas e, Smithas yra pavadinęs e, tokius konfliktus pačiais baisiausiais, ka, pačiomis baisiausiamis karo apraiškomis. Aš manau, kad ir aišku, aš ma, daug mažiau patirties turiu negu ponas Arlakė šioje srityje, tad aš galbūt negaliu išanalizuoti labai išsamei e, padėties, tačiau manau, kad e, yra būtina dabar išlaikyti arba iš naujo pradėti bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų pusių. Tai visų pirma, tarp e, artimiausių kaimynų - Alžyro, Maroko, Mauritanijos, Senegalo, Nigerio ir Nigerijos. E, ir, ir, ir kitų e, kaiminių valstybių. Ar yra pastangų siekiant šio tikslo, kuomet aš e, su kitais kolegomis prieš kurį laiką lankiausi rabate, mes sužinojome, kad e, keitimasis informacija saugumo klausimais vyksta ir Alžyras su Maroku keičiasi e, tą informaciją. Anksčiau visiškai to nedarydavo, beje, tai rodo, jog ko gero yra dar ką veikti toje srityje. Ir norėčiau tuo būdu, kad jūs e, pasakytumėte mums, kas yra daroma toje srityje. Konkrečiai. Dėkuoju, ponas Biser. Dėkuoju Aš norėčiau pasakyti štai, ką jūs e, kalbėjote apie nacionalinį susitaikymą. Ir tas būtinas nacionalinis susitaikymas yra susijęs su prievalė, su būtinybė rasti dėrybų partnerių. O norint rasti tokius partnerius, tai reikia prie dėrybų stalo susėsti su tais, kurie veikia aplink. Čado armija veikia šiaurėje ir ten yra MLNA. Ir spauda labai daug dabar rašo apie šį judėjimą. Tačiau e, arešto orderis buvo, areš, keli arešto orderiai buvo jau e, parengti siekiant suimti šio judėjimo lyderius. Tačiau manau, kad nereikėtų kriminalizuoti dabar e, jų ir nereikia bandyti rasti karinį problemos sprendimą. Jūs kalbėjote apie finansinius aspektus ir skiriamas lėšas siekiant atstatyti šalį ir užtikrinti saugumą. Tačiau kokios bebūtų mūsų finansinės pastangos siekiant e, užtikrinti saugumą ir uh, ir stabilumą. Jeigu nebus politinio susitarimo, tai tas stabilumas nebus ilgalaikis. Ir politinio susitarimo reikia Malyje, kad jisai būtų užtikrintas laikantis e, tarptautiniu mastu pripažintų sienų ir reikia taip pat, kad e, būtų užtikrinta ilgalaikė taika regione. Dėkuoju. Panas Mayer. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą, kaip žinote, mano frakcija plenarnėje sesijoje pasisakė prieš karinę intervenciją iš prancūzijos pusės, todėl kad manome, jog tų mėlynųjų žmonių vyrų e, reikalavimai iš tikrųjų yra istoriniai, dar ir nuo XIX amžiaus, kai įvyko išsilaisvinimo kovos ir jie liko e, lik ir be savo žemės, juos liktai ir nugalėjo beraveriai ir, ir arabai. Ir žinoma, kad Prancūzijos santykiai su Maliu yra neaiškus. Ir Lapkritį panas Solon sakė, kad niekada, jokių atveju Prancūzija nesims intervencijos. Gruodis sakė, imsis intervencijos, bet labai ribotai. Ir galiausiai e, gynybos ministras pasakė, kad jų tikslas yra visiškas malio atkartojimas atkariavimas. O mes manome, kad, kaip jau buvo šiame komitete pasakyta, šis konfliktas kariniu būdu nebus išspręstas, ypač todėl, kad tikslai yra labai neaiškus buvo naudojamas toks argumentas, kad alafistai taiko tumbuktų šariato e, įstatymą, e, niokoja istorinius objektus ir kerta rankas. Tai yra tiesa, bet salafistai paprasčiausiai e, naudojasi Bahavi ideologiją ir Saudo Arabijos pagalba tai daro. Saudo Arabijos, kuri, per kurią ir Kataras mes tam tikrų veiksmų platina ginklus. Kataras dalyvavo ir kitose konfliktuose, da, platintamas be jokių skrupulų ginklus. Todėl manau, kad šitas netitikimas, šita ambivalencija, šitoksai elgesys ir, ir, ir toks požiūris į salafizmą mus nuves į į, į akligatvį. Manau, kad salafistų judėjimas, mm, iš principo, Saudo Arabijos ir Kataro judėjimas yra blogas ir čia, ir ten. Ir galiausiai nieko nekalbama karinėje intervencijoje apie zonos e, kur, ni, sienos su Nigeriu kontrolę, nes Prancūzija e, E, Prancūzija būtent dalyvauja išgaunant uraną. Ir manau, kad būtent Prancūzijai yra svarbiausias tikslas apsaugoti tas urano kasyklas. Ačiū. This, uh, Pasistengsiu atsakyti šiuos sudėtingus klausimus. Pirmasis klausimas buvo susijęs su Alžyru. Pamėginsiu atsakyti į šį klausimą, e, sureaguodamas į ponios Nece e, klausimą susijusiu su visų regionu ir ką reikėtų daryti tokioje situacijoje. Ir kitas narys minėjo tuos klausimus, e, ponas Tamok kad galėtume išspręsti Malio problemas, mums reikia išspręsti visus Sahelio regiono problemas. Ir praėjusią savaitę susitikau su vyriausiojo įgaliotiniu konferencijoje Paryžioje, nes buvo kalbama apie Libijos e, saugumo, e, saugumą, teisingumą. Ir e, ministras iš Tripolio teigia, kad uh, nepavyks užtikrinti sienų saugumo, jeigu nebus regioninio bendradarbiavimo su kaimininėmis valstybėmis. Ir jeigu pakalbėtumėte su tų šalių vadovais, jie kalbėtų ne tik apie Sahelio šalis, tokius kaip Mauritanija, Alžyra ar kitas, jie kalbės ir apie Nigeriją, ir apie Somaliją, ir netgi apie Centrinę Afriką. Uh, Nes visas teroristinis judėjimas, kaip minėjote, mafija veikia nuo Atlanto vandenino pakrantės iki Indijos vandenino pakrantės visoje teritorijoje. Ir atvirai sakant, jeigu Alžyras, kaip minėjote, konstruktyviai nedirbs, tai e, ir nemerė, kaip nutiko įvykus teroristiniam išpoliui. Ir tai yra toks paraginimas ne tik šiai šaliai, bet ir kitoms. E, jeigu paanalizuotumėme, kokių tautybių žmonės dalyvavo šiame teroristinėme išpolyje, tai pamatysime, kad tai yra piliečiai iš visų šios teritorijos šalių ir jie dirba kartu Būtent todėl seniai Europos Sąjunga parengė strategiją visam Sahelio e, regionui, nes patys afrikiečiai laikosi tokios strategijos. Ir e, generalinio sekretorijos bankė Mun sekretorius Romanas Prodi taip pat parengė tam tikras strategijas ir mums reikia dirbti kartu su regioninėmis organizacijomis, ES, jungtinėmis tautomis ir visomis kitomis šalimis. Reikia keistis informaciją, dalyti žvalgybinę informaciją, apjungti pajėgas, kad būtų galima kovoti su tokiais teroristiniais išpoliais. Ir, kaip labai teisingai paminėjote, prekiaujama ir narkotikais, ir žmonėmis, ir panašiais dalykais, ginklais. Ir e, tik išnagrinėję šių problemų esmę, ištakas, mes įstengsime tinkamai su jomis kovoti. Manyčiau, kad visi tam pritartumėte. Dabar atsakysiu panai Tenak. Yra Šiaurės Malija tos trys grupės ir kai kurios iš jų nukentėjo nuo Prancūzijos atakų ir ansandin labiau nei kitos dvi grupės. Taigi tos grupės yra pasiryžusios kovoti toliau ir mes turime tai žinoti, turime kartu rasti tinkamiausius sprendimus. Atvirai sakant, tai yra ilgalaikė strategija, greitai šių tikslų nepasieksime. E, pone Tenak, minėjote e, Nigerį, Nigerio kišulį. Būtent e, tai ir vyksta ir tai ne, ne tokios apimties misija kaip ES mokymo misija, nes joje dalyva apie 500 asmenų, o e, Niger grupėje yra daug mažiau dalyvių ir sunku kovoti su galimu terorizmo ir ar būsite Nigerija, ar Mauritanijoje, ar kitose šalyse, tai kas įvyko šiaurės Malyje bus jaučiama ir kitose šalyse. Ir jie visi žino, kad kaip Prancūzijoje sakoma, tai yra plačios apriepties operacija. Taigi jokių abejonių dėl to nėra. Buvo užduotas klausimas dėl to, kodėl negalėjome įsitraukti į šią misiją taip greitai kaip prancūzai. Realiai mąstykime, jeigu būtų buvę parengtos kovinės grupės, jų negalima sumobilizuoti per 24 valandas. Vieni sako, kad tam reikėtų mėnesio, kiti sako nuo keturių iki šešių savaičių. Kodėl prancūzai sureagavo taip greitai? Nereikėtų užmiršti, kad prancūzai yra vieninteliai, kurie yra vakarų Afrikoje ir jie ten turi dislokavę savo pajėgas ir Čadį, ir Dramblio kaulo šalyje, ir Senegalė ir todėl jie galėjo uh, va, trečiadienio vakarą jie buvo perspėti ir penktadienį uh, ryte jie jau galėjo būti vietoje. Taigi mūsų Europa su savo pajėgumais negali to padaryti, minėjote NATO, jiems irgi nepavyktų to padaryti. Taigi buvo klausimas, kas turi karinius pajėgumus ir gali labai greitai sureaguoti nes e, mes e, visi buvome nustebinti dėl tos ansartin grupės, nes sekmadienį po pietų jie dėrėjusi dėl Bukina Fasal tarpininkavimo ir buvo ta, e, kai kurie atstovai iš Bamako, buvo tariamasi dėl politinio sprendimo, jie e, e, išvyko ir pradėjo karinę operaciją. Na, tai iš tikrųjų buvo labai netikėtas dalykas ir reikėjo labai greitai sureaguoti ir nedaug šalių turėjo tokius karinius pajėgumus. Ir šiandien labai svarbu yra štai kas. Mums reikia reikalinga grei, suderinti, apjungti tokią greitą uh, reakcija, kurią parodė prancūzai ir ES pajėgumus ir ES gebėjimus suteikti papildomą vertę, nes galų gale tai yra prasminga. Mes turime ir karinės, karinius pajėgumus, ir diplomatinį turtą, ir humanitarinę pagalbą, vystymo programas. Ir tik tai visas, visi dalykai apjungti gali padėti sukurti išsamius vieningus veiksmus. Būtent tai ir darome Afrikoje ir Somalijoje. Grįžtant prie Somalio. Uždavėte klausimą, ar būtų galima išvengti sunkumų, kuriuos patiria ES mokymo misija. Būtų galima, nes Malija negalima pasakyti, kad e, yra, juk nebuvo visai val, vyriausybės, valstybės. Ir kai kas sako, kad dabartinis prezi, laikinasis prezidentas anksčiau buvo asamblėjos pirmininko vyks nauji prezidento rinkimai ir iš dalies tai jau bus galimybė sukurti teisėtą vyriausybę. Tai yra asmuo, kuris prašė tarptautinės pagalbos, kuris šiuo metu vadovauja šaliai, turi stiprią administraciją, yra vyriausybė, yra užsienio reikalų ministerija ir daug kitų administracijų. Uh, todėl ne, nesudėtinga teikti finansinę pagalbą įprastų būdų. Ir kągi mes veikiame, mes kalbame apie Malio armijos restruktūrizavimą, kad šios karinės pajėgos būtų nacionalinės visos šalies pajėgos. Tai užtruks, nes šių e, pajėgų vadas būtent to ir siekia. Reikalinga apmokyti geriausius e, karius, 400 karių grupės ir tai yra palaipsnės procesas, bet taip pat reikia teikti patarimus karinėms pajėgoms, kaip jos turėtų reorganizuotis, kaip galėtų įtraukti įvairių bendruomenių atstovus, kad galų gale tai būtų vienos karinės pajėgos, kurios būtų profesionalios ir nacionalinės, turėtų tą tikrąjį nacionalinį metmenį. Ir dar vienas dalykas, kurį teisingai paminėjote, tai yra tų karinių pajėgų apmokymas, e, žinių suteikimas apie žmogaus teises ir tarptautinius humanitarinius E, teisės aktus ir su nevyriausybinių organizacijų pagalba e, tikėmės, kad ir Afrikos Sąjungos ir Junktinių tautų stebėtojai prisijungs prie šio darbo ir kad e, stebės situaciją įvairiuose miestuose ir žiūrės, ar nepažeidžiamos žmogaus teisės. Pone visi, jūs kalbėjote apie Toliau per, kalbėsiu prancūzų kalbą. Ehm, tad pereisiu į prancūzų kalbą. Visiškai sutinku su jumis, jūs absoliučiai teisus, parlamento nary, nes būtent tai yra problema. Ir iš tikrųjų su, su MNL, dėl MNLA iškyla įvairių sunkumų dabar, nes šis judėjimas ilgai e, siekė to regiono, kur yra kur gyvena tuaregai nepriklausomybės ir tuo būdu kvestionavo Malio teritorinį ventisumą. Labai aiškiai e, veiksmų plane yra pasakyta, jog e, Malio institucijos gali dėrėtis tik tai su tomis grupėmis, grupuotėmis, kurios pripažįsta teritorinį ventisumą. Tad šitas e, problemas reikės spręsti ir uh, Yra bandoma tai daryti siekiant pažangos. Mūsų delegacija taip pat prie to prisideda, tačiau ir, ir kitos pusės siekia to paties tikslo. Aišku, tam gali reikėti daugiau laiko ir susitaikymo, nacionalinio susitaikymo procesas nebus lengvas dalykas. Jūs kalbėjote taip pat apie areštus. Iš tikrųjų, reikia šitos dalykus stebėti labai atidžiai. ES pagalba padės atkurti teisingumą ir, ir teisinės valstybės principus, todėl tos e, teisinės priemonės, kurių yra įmamas į Maliją, turi būti labai atidžiai vertinamos. Bet e, e, tas judėjimas apima labai įvairialypius dalyvius. Jūs teisingai sakėte, jie dabar yra okupavę Kidalį ir Prancūzijos uh, kariuomenės, kai kurie daliniai ten veikia kartu su Čado kariuomenė ir reikės, mm, matysime, kaip, kaip jiems pavyks siekti kompromiso su Bamako institucijomis. Norėčiau priminti, kad tuaregų klausimas yra labai senas ir visiškai pritariu joms kad e, sprendimas neturėtų būti karinės, jis turėtų būti tik politinės, būtent tai ir sakiau. Visi tam pritartų, reikės laiko, nebus lengva, tačiau e, matome, kaip Tunise įstengėme rasti sprendimą dėl to regų, taigi turime patirties, kurie jau galime remtis. Ačiū. Dar trys komiteto nariai prašo žodžio. Pone Gomes. Ponas Lusik. Pone Gomes. Pone Vimonai, norėčiau paklausti. Per paskutinę tarybą buvo galimybė kalbėti pakalbėti apie misijų finansavimą, tokių misijų kaip misija Malija. Ar šita misija buvo pradėta ruošti dar prieš Prancūzijos iniciatyvą. Tai ar yra problemų, ar tokios misijos susiturė su finansavimo problemomis? Ar ši misija yra nusiusta ne tik tai dėl prancūzų karinės intervencijos, bet dėl bendro saugumo trūkumo, dėl situacijos Afrikoje. Dar norėčiau paklausti, kaip mes kalbame su Afrikos sąjunga, mes tiek daug lėšų skiriame Afrikai. Ar, ar mes ką nors už šios pinigus gauname? Ir politinę koordinaciją Malyje ir regione. Žinome, kad reikalai Afrikos iškišulyje mm, šiek tiek pagerėjo, kai e, pradėjome politinį koordinavimą. Ar toliau stiprinsime politinį koordinavimą su EUTM, su, su Maliu, su su rinkiminiu procesu ir taip toliau. Ir plačiau kalbant, šis regionas Nigeris, Libija ir taip toliau. Galiausiai, kad ir nesvarbu, kaip kovoja tos teroristų organizacijos. Mes žinome, kad Kataras ir Saudo Arabija juos finansuoja. Ar mes užmesgame rimtą dialogą su šiais partneriais? E, pirmininkė, ačiū už jūsų. Direktorius, prašau, ačiū už jūsų pasisakymą. Norėjau sugrįžti prie išsakyto punkto, ką Jūs manote apie humanitarinę pusę, kalbate apie 4000 prancūzų, mes žinome, kad armija Malija nepasiliks. Tai yra 5-6 tūkstančiai iš viso karių, įskaitant ir Italijos armiją, ir, ir, ir Afrikos. Um, karius, dar yra 500 mokytojų. Kaip mes užtikėsime saugumą Malyje, kai ta kariuomenė grįž? Kaip Čado Afrikos kariuomenės bus apmokytos ir kaip perims tą vadovavimą. Man neramu dėl humanitarnės pusės, kas toliau bus Malija dabar ten kariuomenė yra, bet kai pasitrauks prancūzų kariuomenė, kaip manote, kaip tada vyks koordinavimas tarp e, mokymo ar Afrikos kariuomenė bus laiku apmokyta? Ačiū. Pone Liuzing. Taip aš irgi norėčiau pakalbėti apie dėrybas ir ateitį. Norėčiau iškelti kelis klausimus. Manau, visada yra pavojinga kai kyla tokia situacija, kad reikia karinės intervencijos, reikia kelti prioritetus. Galima tai vadinti diplomatinė intervencija, galima dėrėtis, bet atrodo, kad mes pranam prioritetus iš karinės pusės. Jeigu prisiminsime Libiją, manau, problema ten buvo labai panaši. Iš principo mes ėmėmės intervencijos, aiškiai nežinodami, kas bus po to. Taip pat reikia turėti galvoje, kad išpolis prieš e, dujų terminalą Alžyre buvo suplanuotas Libijos. Taigi matome, kad nestabilumas viename regione gali persimesti ir į gretimus regionus. Žinoma, šis konfliktas jau tęsiasi dešimtmečius, bet nesu girdėjus apie skirtingas dėrybų opcijas, dėrybų pasiūlymus. Devintame dešimtmetyje buvo kilus karo padėtis ir tada buvo pasiūlyta taikos sutartis. Ir tada buvo numatyta, kad turtingesni pietus mokės išmokas šiauriai, bet tai nebuvo padaryta ir tas konfliktas tęsiasi. Jeigu žiūrėtumėm į ateitį, ar yra tokių galimybių, tokių opcijų, negalima sakyti, kad ten pilna sukilėlių, su jais neįmanoma susišnekėti, nes jie nesilaiko konstitucijos. Uh, ten yra labai skirtingų sukilėlių grupių, kai kurie, jie, kai kurie iš jų nėra islamo fundamentalistai. Ir dar vienas klausimas. Ryšys tarp humanitarinių ir, ir karinių e, dalykų. Mačiau reportažą apie tai, kad humanitarinė pagalba nebepriimama į karo teritoriją. Ir žurnalistai sakė, kad jie nesugebėjo net savo saugumu pasirūpinti, nes ten gali nukentėti absoliučiai bet kas. Taigi, kas šiuo atveju yra priešas? Kaip nustatyti, ar šauniai priešą, jeigu šauniai iš oro, jeigu gali būti nužudytas žurnalistas vienas ir vaikas, gali būti nužudytas ir bet koks kitas žmogus gali būti nužudytas ir visiškai nežinai, ar kovoji prieš fundamentalistus, ar prieš mafiją, ar prieš dar ką. Ir dar vienas klausimas. Kokios yra galimybės? Ar yra galimybė mm, paskelbti autonomiją tose regionuose? Ar tokie variantai yra svarstomi? Ar mes tik tai grįžime prie ankstesnio status quo? Pirmininkas, nežinau, kaip žurnalistai galėtų pasiruošti karui. Um, you, I'll, I'll very, very Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai labai trumpai, nes laiko tikrai nebėra. Pone Gomes. Euh, Kadangi jūs e, pateikėt klausimą prancūziškai dėl finansavimo, UTM bus e, finansuojama uh, remiantis nacionalinėmis lėšomis ir tos e, įmokos nebus didesnės negu ankstesnės mokamos CDP. E, pavyzdžiui, FISMAS finansavimas dabar kainuoja daug daugiau, bet ten praktiškai lygis liks toks pat. Ir klausimas, aišku, dėl to, ar apsimokėjo e, tas e, Afrikos stovyklų finansavimas. Jeigu pasižiūrėsime, kokia dabar yra padėtis Malyje, dabar nėra praktiškai jokios vyriausybės, valstybė neveikia. Ir e, Afrikos. Somalio pusėsalėje kovojat su piratavimu ir imantis kitų priemonių siekiant e, pažangos įvairiose srityse, man atrodo, jog tie pinigai buvo tinkamai panaudoti. Pasižiūrėkime, kokia yra Somalio padėtis e, dabar. Ir Europa praktiškai lyderių vaidmenį suvaidino tose e, pagalbo teikimo procesuose. Dėl ekovaso. E Freaking Peace Facility iki šiol buvo e, finansuojama ir, ir, ir FISMA bus finansuojama ir toliau. Aš manau, kad e, mūsų lėšos iš tikrųjų yra ten tikslingai panaudojamos, nes tos e, Afrikos e, pajėgos ir struktūros iš tikrųjų užtikrina padėties stabilumą. Kita vertus, mes e, dabar skir, skirsime e, įgaliotinį Af, Afrikos Sahelio e, regionai ir aš tikiuosi, kad jisai veiks taip pat veiksmingai kaip Aleksandras Samalio pusėsalyje. Tačiau kita vertus tai būtų naudinga ir dėl uh, kitų priežasčių, kurias aš e, minėjau anksčiau, nes būtina užtikrinti regioninį bendradarbiavimą. Dabar dėl e, kito klausimo, dėl, e, dėl tų pajėgų, kurios dalyvauja šiame konflikte. Jeigu prancūzų pajėgos bus išvestos, tai po jų liks afrikiečių pajėgos, maždaug 8 tūkstančiai kariškių ir e, apie 5 tūkstančius malio kariškių, iš viso apie 13 tūkstančių e, kariškių ir jie sieks e, stabilizuoti padėtį šiaurėje. Aišku, galbūt to nepakaks šimtų procentų, tačiau tai yra e, kariniai daliniai, kuriuos mes parengėme. Ir e, kiti pagalbos teikėjai taip pat dar mokys ir e, Pavyzdžiui, Britai prisidės e, savo indėlių šioje srityje, Nigerijos e, pajėgas mokydami kiti taip pat. Ir manau, kad tai bus e, teigiamas dalykas. Tad e, po Afrikos e, šitų pajėgų su laiku ten atsiras ir e, taikos palaikymo kitos e, pajėgos ir aš nežinau, ar pakaks jų e, turimos amunicijos ir išteklių, kol kas neįmanoma sakyti tą klausimą, tačiau ponė e, Liūdink pateikė e, klausimą šitą temą. Jeigu norime rasti tinkamą sprendimą, kuris e, būtų priimtinas ir ateityje, mums reikia išanalizuoti politinius sprendimus su to regų bendruomenė. Visiškai pritariu Jums. Mums reikia atskirti sukilėlius, tai yra tos grupės, apie kurias kalbame. E, jie labai dažnai yra ne iš malio, o kartais jie gali būti ir, tuose grupėse gali būti ir to regų, tačiau nedaug ir mums reikia aiškiai atskirti sukilėlius. Dažniausiai tai yra mafija ir teroristai, reikėtų šias, šių grupių veiklą pažaboti. Ir yra tuoregų bendruomenė kuri yra visiškai kitokia ir visiškai pritariu Jums, mums reikalingas politinis sprendimas. Ar tai būtų autonomija, ar koks nors kitoks sprendimas, jie patys turi nutarti, dėl to mes negalime jiems primesti sprendimo. Galėčiau pasakyti tik vieną. Mums reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ką pastaraisiais metais daro Nigeris. Uh, ir buvo irgi problemų su to regų bendruomenė, bet jie vis grįžo prie to klausimo ir bent jau kol kas jiems sekasi geriau nei anksčiau, nes jie įtraukė to regus ir į ginkluotasias pajėgas, ir į vyriausybės sudėtį ir e, tai iš tikrųjų padeda, gal tai būtų kelias, bet vėlgi patys maliečiai turėtų priimti sprendimus, mes negalime jiems primesti sprendimų. Dėkojame Jums. Pone Galo, gal dar norite pridurti, ką nors ne? Taigi dėkoju dar kartą už pristatymą, už nuomonės. Dar turime darbo tvarkėje likusius du trumpus klausimus. Pirmiausiai tai Kristian Dan Predos ir David Martino informacija apie rinkimų stebėjimo misiją Jordanijoje. Merci, merci infiniment. leave quietly the room so that we can continue with our proceeding. Prašome tyliai išeiti iš salės, kad galėtume tęsti darbą. Um, en fait, uh, Aš pradėsiu. Man atrodo, jog kolega David Martin, kolegos David Martin nėra salėje, nes e, jisai buvo ES e, misijos pagrindinis stebėtojas. Aš e, vadovavau nedideliai parlamento delegacijai, kurioje buvo septyni nariai. Tarp jų ponė Tane Fajon, ponas Gžyb, ponas Buliau, ponas Vaiga, ponas Belder ir puikiai bendradarbiavimas su kolega David Martin ir jo visa komanda. Keletą žodžių apie tai, ką mes ten nuveikėme, kaip ir paprastai rinkimų stebėjimo misijose mes užmesgėme labai naudingų kontaktų, visų pirma su e, politikais ir su e, rinkimus organizuojančiomis e, struktūromis. Taip pat e, susitikome su e, islamistinėmis dviejomis partijomis, su uh, is, uh, islamo fondu, kuris boikotavo, ir su nusaikiaisiais islamistais, kurie praktiškai 20 vietų uh, turi. Taip pat uh, susitarėme su vieno kandidato rinkiminė komanda, jisai buvo beje sulaikytas kadangi jisai bandė papirkti rinkėjus, taip pat susitikome su e, kairiųjų e, spaudos atstovė ir, kaip sakiau, e, turėjome kontaktų su rinkimus organizacijomis struktūromis. Taip. Keturi dalykai čia dar yra svarbus. Jordanijoje rinkimai vyko vykstant e, įvairioms reformoms šalyje. Įvairūs mūsų pašnekovai šitos dalykus komentavo ir politinėme kontekste. E, turėjo šiek tiek neigiamų komentarų islamistinių kai kurių partijų atžvilgių. Mes taip pat e, susitikome su uh, palestiniečių atstovais ir vienas iš e, įdomiausių aspektų čia e, buvo proporcinės e, sistemos taikymas rinkimuose Jordanijoje. Islamistai mano, jog tai nėra visiškai priimtinas dalykas ir jie norėjo, kad balsavimo būdas būtų, būtų kitoks, nes jų nuomonė proporcinis nepakankamai e, leistų tinkamai atstovauti vis, visas jėgas. Toliau santykiai su Izraeliu. Izraelija beje rinkimai vyko dieną prieš rinkimus Jordanijoje, tad šitie įvykiai taip pat buvo tarpusavėje susiję ir mes apie tai taip pat kalbėjomės. Toliau moterų atstovavimo. E, klausimas. Šiais metais 10, e, moterų kvota buvo 10 procentų. Iš tikrųjų, moteris viršijo tą, tą kvotą ir moterų buvo daugiau negu 10 procentų ir tuo būdu dabar moterims yra atstovaujama E, geriau. Kaip jūs žinote, čia yra pakankamai aktuali tema, lygiai taip pat kaip ir spaudos laisvės tema, turint omenyje, kad e, šioje srityje dar yra tobulintinų dalykų. Visų pirma, turiu omenyje leidinių atsakomybės klausimą dėl skelbiamos informacijos e, internete kolega David Martin jau atėjo ir jisai turbūt daug daugiau dalykų galės pasakyti, negu aš pasakiau. Rinkimų diena vienintelis dalykas, kuris mus e, nustebino, tai buvo tai, jog rinkiminė kampanija praktiškai vis dar, vis dar vyko. E, jau balsuojant ir balsavimo vietose. Na, o pats e, balsavimas vyko e, sklandžiai, darbuotojai buvo puikiai pasirengę ir organizuota buvo tinkamai, viskas vyko ramiai. Ir tuo vadu mūsų išvadose yra sakoma, jog e, rinkimai vyko iš tikrųjų e, sklandžiai ir mūsų vertinimas buvo teigiamas. Pirmą kartą rinkimai šioje šalyje buvo stebimi ES atstovų. Ir dabar jums leidus perdodu žodį Davidui Martinui. Martin, the chief observer of the Um. Deividas Martinas pagrindinis stebėtojas. Pabandysiu nekartoti, ką pasakė Krišinas. Noriu pasakyti, kad bendradarbiavame su parlamento delegacija ir E, rinkimų misija buvo puikus, mes puikiai dirbome kartu, kaip girdėjote. Rinkimai Jordanijoje vyko porą metų po, e, po arabų pava, pavasario, Sirijoje ten vyko neramumai, bet to pačioje šalyje labai stipriai kilo maisto kainos. Ir rinkimai, demokratijos plėtra turėjo padėti Jordanijai iškopti iš tų sunkumų. E, techniškai rinkimai buvo labai gerai surenkti, buvo nepriklausoma rinkiminė komisija, kuri buvo įkurta maždaug metai prieš e, rinkimus, puikiai dirbo. Būtent todėl mes irgi kaip parlamentas ir kaip ES galėjome siūsti savo e, stebėtojus. Tikrai nėra prie ko prikipti dėl organizavimo, bet data ir daug kas taip sakė kad rinkimai labai gerai suorganizuoti, bet po rinkimų šalyje niekas nesikeičia, nes rinkimų sistema buvo sukurta taip, kad E, būtų išrinkti tie, kuriuos, nori, kuriuos norima išrinkti. Taigi, e, Taigi rinkiminės e, apylinkės buvo suskirstytos ne pagal geografinius principus ar kažkaip kitaip, o taip, kad atitinkamos gentys galėtų išrinkti tą, ką nori išrinkti. Ir buvo visokiausių kitų problemų, taip pat ir tai, ką sakė kolega. Uh, kad mm, buvo tik tai 27, 150 ir ne viena nauja partija nelaimėjo ir išrinkti žmonės, mm, tie parlamentarai buvo be jokios programos. Taigi buvo akivaizdu, kad trūksta socialinių, ekonominių, politinių programų iš kandidatų pusės. Ir tiesiog buvo balsuojama dėl balsavimo. Tai buvo geras pirmas žingsnis. Matome, kad demokratija gali e, Jordanijoje veikti. 2010 metais Jordanija buvo pripažinusi, kad kad buvo ne visai teisingai elgiamasi su balsavdėžėm. Šį kartą to nebuvo. Kitas e, žingsnis būtų skatinti kurtis politinės partijas ir kurti tikrą demokratiją, kad iš tikrųjų žmonės jaustų kažkokį skirtumą. Tačiau e, pirmas žingsnis yra geras, bent jau organizacinė prasme. Dar vienas delegacijos narys pasisakys. Kilka uwag, które zawsze są uderzające przy obserwacji w takich. Pirmininkė, turiu kelias pastabas, kurios visada stebina stebint rinkimus ir ypač Jordanijoje. Visų pirma, kolega Preda jau teigė, kad rinkimų kampanija tęsėsi ir per rinkimus E, prie balsavimo vietų, tačiau niekas e, neprotestavo, tiesiog buvo kalbama, kad tai tokia yra politinė kultūra. Antra, kadangi buvo stebėtojai, dalyvavo ne tik politinių partijų stebėtojai, bet dalyvavo ir įvairių organizacijų atstovai, kurie stebėjo, kaip e, koks yra demokratinės procesas Jordanijoje, tai irgi labai įdomus aspektas. Mane nustebino tai, kad e, balsavimo vietos buvo skirtingos vyrams ir moteriams. Nors e, rinkimų komisijose dalyvavo ir vyrai, ir moterys. Taigi, ten, kur buvo, ten, kur balsavo moterys, ten komisijos nariais irgi buvo vyrai. Tai toks įdomus pastebėjimas. Ir dar vienas nustebinęs dalykas. Šie rinkimai labai skiriasi nuo įprastų rinkimų. Balsavimo vietoje, ten, kur reikėjo išrinkti uh, E, kandidatą balsų daugumą buvo viena kandidatė moteris, o ten, kur balsavo moterys, buvo, balsavo tik trys rinkėjai už šią kandidatę. Vėliau Jordanijos atstovų prašėme pakomentuoti tokį pasirinkimą, nes atrodytų, kad moteris kaip tik turėtų balsuoti už moterį kandidatę, bet jos nutarė, kad svarbiausias kriterijus yra priklausimas tam tikrai šeimai. Ir būtent tai apsprendė pasirinkimą, už ką balsuoti. Na, Europos kultūra yra kitokia, mes netaip suprantame solidarumą. Taip pat e, labai įdomu stebėti rinkimų procesą tokiu atveju, kai stebimi tradiciniai e, rajonai, ten, kur gyvena e, ir daug palestiniečių kilmės jordaniečių, jie yra ten gimę bet jų elgesys e, yra kitoks. Kaip jie elgesi rinkimų procese skiriasi nuo kitų rinkėjų elgesio. Taigi, kolega teigia, kad patį rinkimų procesą reikia pagirti, ypatingai tai, kad rinkėjai buvo vieningai registruojami. Manau, kad daug šalių galėtų pasiremti šios šalies pavyzdžių. Buvo pateikta um, informacija monitoriuje ir stebėtojai galėjo patvirtinti, ar tas asmuo, kuris atėjo, ar balsuoja tas pats asmo, kuris pateikė savo tapatybės dokumentą. E, tokiu būdu buvo išvengta bejonių dėl vadinamo karuselinio balsavimo ar kitokių balsavimo pažydimų, kurie kartais matome vykdant rinkimų stebėsenos misijas. Taigi tai yra didelis visos sistemos privalumas ir centrinės rinkimų komisijos veikla. Puiku, manyčiau, kad tai buvo labai svarbi informacija. Tai labai svarbu nurodyti ir dokumente, kurį pateiksite apie Jordanijos pasirengimą dalyvauti ES programuose. Taigi tikrai laukiame jūsų rekomendacijų. Manyčiau, kad visas procesas yra labai įdomus juk analizuojant situaciją arabų, Afrikos šalyse, matome, kaip e, keičiasi situacija Jordanija ir Marokė, kaip tos šalys pamažu juda link demokratijos, link teisės viršinybės ir galbūt tos šalys galėtų būti pavyzdys visam Arabijos pusėsaliui. Visos šios tautos yra labai skirtingos ir visos e, skirtingų laikotarpių pradėjo žengti šiuo keliu, bet labai svarbu stebėti įvykius Jordanijoje, nes tai ši šalis atlieks svarbų vaidmenį visome regione. O dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo atverkės klausimo. E, ponas Gomes norėjau labai trumpai pristatyti šį klausimą. Ir tai yra klausimas dėl užšaldyto turto atgavimo, kai šis turtas priklauso diktatoriams ir kitiems asmenėms, kurie buvo nuversti per arabų pavasarį revoliuciją. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai prisimenate, kai vyko sustikimas Kipre, nacionalinių parlamentų sustikimas Kipre. Bernardino Leon uždavė klausimą mums, Europos parlamento parlamentarams. Paprašė, tai yra, tai yra paprašė įsitraukti, sprendžiant tą klausimą. Ir politiškai, politinė ir techninė prasme padėti atgauti šaldytas lėšas. Jisai taip pat pabrėžia, kad būtų labai svarbu kad mes taptume vertinamų partnerių, arabų pavasario šalių vyriausybių vertinamų partnerių. Todėl mano frakcija surengė seminarą, kuris buvo atviras visiems, tikriausiai visi gavo pakvietimą ir labai džiaugiamės, kad e, Egipto, Libijos ir Tuniso ambasados dalyvavo Tuniso atveju dalyvavo net aukščiausio lygio ekspertas iš komiteto, kurį jie su, sukūrė, kad būtų galima sugražinti lėšas, sušaldytas lėšas, atgauti lėšas. Taip pat ir Šveicarijos atstovas dalyvavo, nes Šveicarija viena tų šalių, kurioje dauguma tų lėšų yra užšaldyta. Šveicarija e, šį beitą nuveikė reaguodama į prašymus atšaldyti lėšas. Pamatėme, kad iš tikrųjų mūsų parlamentui galima daug ką nuveikti ir dėl to, jeigu neprieštaraujate, perduosiu žodį ponui Pino Arlaki, kuris turėjo labai konkrečių pasiūlymų, kaip galėtume paskatinti išorinių veiksmų tarnybą suburti ekspertų komandą kuri galėtų patarti ne tik politiniais, bet ir teisiniais klausimais, kurie dažnai negali būti išspręsti, nes trūksta supratimo ir sugebėjimo arabų pavasario šalyse, būtent dėl teisinių pusių. Manau, kad būtų labai naudinga, todėl ir paprašiau traukti šitą klausimą į mūsų darbo atvarkę. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes parlamente, turėdami galvą savo e, išmanimą, bet galime, aišku, kreiptis ir kitus kolegas. Taigi, būtų labai gerai, jeigu mes parlamente e, pirmininkų konferencijos lygių e, galbūt per kitą plenarnę sesiją, kovą ar, ar, ar, ar balandį, kad mes priimtumėm rezoliuciją ir debatus su išorės veiksmų tarnyba apie tai, kas yra daroma šio klausimo. Mes turime konkrečių pasiūlymų. Pino Alraki e, paaiškins, kokių pasiūlymų turime. Ačiū. Uh, I, I like of... Gerbiamas pirmininkė, norėčiau, kad mes grįžtume prie šito klausimo per kitą posėdį, kai dalyvių būtų daugiau, nes tik, nu, tikriausiai mūsų šiandien tikrai yra per mažai, kad primtumėm bet kokį sprendimą dėl tokio svarbaus klausimo. Uh, labai atidžiai klausau, bet nemanau, kad dabar mes galėtumėm pateikti kokios nors rekomendacijos. Tiesiog trūksta kolegų. Manau, kad šį klausimą reikėtų atidėti ir svarstyti, kai kolegų daugiau. Nesakau, kad mes esam nekompetitingi, bet tiesiog tas kompetencija ne visada atsveria kolegų trūkumą. E, ačiū, sako pirmininkas, aš lygiai tą patį norėjau pasakyti, kad čia yra tik tai įžanga į šį klausimą ir toliau reikės jį svarstyti, nes šiandien mes negalime absoliučiai jokio sprendimo priimti. Mūsų darbo atvarkė neteisingai parašyta, ne pirmadienį kitas mūsų posėdis, o šį ketvirtadienį 9 valandą kartu su sėdė komitetu. Taigi norėjau tai priminti, nes darbos arkiai parašyta, kad pirmatinį kitas posėdis, bet tai yra netiesa. Pagal naujus duomenis yra ketvirtadienį. Ačiū visiems. Visi yra rytoj vakare pakviesti į prieimimą, į ponios Ešton prieimimą. Prižadėjo puikaus britiško raudono vyno.